Mes chers collègues. Mėly kolegos. Ponai ir ponios. Je vous demande un peu de silence. Norėčiau visų paprašyti tylos. collègues, mesdames et messieurs. Mėly kolegos, pradedame mūsų darbą. Noriu padėkoti visiems už tai, kad sutikote dalyvauti mūsų posėdėje. E, šiandienos posėdis yra pirmasis, kuriame specialus Europos parlamento komitetas dėl mokesčių vengimo surengė pirmąjį klausimą temai, kurią nagrinėti ir buvo sukurtas šis komitetas. Noriu pasveikinti visus narius, taip pat e, padėkoti tiems, kurie atėjo šį rytą pasisakyti, duoti parodymus šiame komitete. Taip pat e, noriu pasveikinti visuomenės atstovus, kuris, kurie e, domisi, seka mūsų posėdį internetu. Mes dirbame taip pat, kaip ir kiti parlamento komitetai, mūsų posėdžiai yra transliuojami internetu visomis ES kalbomis. Jūs matėte šiandienos darbo tarkės projektą. Jei niekas neturi pastabų, laikysime jį patvirtintų. Taip pat noriu Jums pranešti, kad išdaliname e, kovo 30-osios posėdžio protokolą, jeigu niekas neturės jokių pastabų, laikysime jį patvirtintų. Ir dabar siūlau iš karto perėti prie keitimosi nuomonėmis su tų organizacijų atstovais, kurios ir yra kompetitingos mūsų nagrinėjimo srityje ir pasidalins savo patirtimi e, šią temą. Noriu iš karto pranešti, kad šis posėdis yra tikrai svarbus ir Iš karto atsiprašau dėl to, kad e, pirmininkaudamas posėdžiui reikalausiu, kad e, visi kalbėtojai laikytųsi pasisakymui e, skirto laiko apribojimui, nes mes turime išklausyti daug kalbėtojų. Todėl reikia užtikrinti galimybę visų frakcijų atstovams, kurie yra šiame komitete, suteikti galimybę užduoti klausimus. Mūsų posėdis susidarys iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje išklausysime e, valstybė, e, šau, valstybės tarnybos e, darbuotojų profsąjungų atstovų. E, taip pat išklausysime m, profesionalų organizacijų atstovų, taip pat Europos apskaitos e, apskaitininkų organizacijos pasisakymų. Iš viso tiems e, pasisakymams numatome 30 minučių ir tas laikas bus padalintas visoms čia atėjus, visiems čia atėjusių organizacijų atstovams. Po to, po šio pusvalandžio bus klausimų ir atsakymų raundas. Siūlau iš karto pradėti nuo profsąjungų atstovų. Nėra kažkokios tai e, patvirtintos kalbėtojų tvarkos. Pirmiausia, suteiksime žodį ponui Kole, e, Europos e, valstybės tarnybos e, profesionalų organizacijos e, vadovui, kurį, kuris čia atėjo draugės su kolegomis. Prašau, ponė pirmininkė, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti jums už galimybę pasisakyti Europos finansų srityje dirbančių darbuotojų organizacijos vardu. Uh, taip pat atstovauju ir ne tik už finansus, bet ir už e, muitus, muitus rytyje dirbančius kolegas. Čia yra e, kolegos atstovaujantis e, kitas rytis ir kitas šalis. E, kaip jūs minėjote, mes šiandien sus, esame susirinkę apie, kalbėti apie mokesčių, apie vengimą mokėti mokesčius ir muitus Ir noriu paminėti keletą labai svarbių, paž... pa, e, svarbių aspektų, pavyzdžiui, e, muitų išvengiama, nes šiandien Antarpeno oro uoste, žiūrėjau, Antarpeno jūrų uoste patikrinama tik 8 procentai visų konteinerių pasiekiančių tą uostą. Ir tai atsiliepia e, mokesčių surinkimo situacijai. Ir dabar norėčiau pereiti prie uh, mokesčių klausimų. Ir jau kurį laiką mes skambiname pavojaus varpais Europoje. Ir kiekvienais metais mūsų organizacija akcentuoja, kad situacija vis blogėja. Praėjusiais metais konstatavome, kad mokesčių vengimo atveju Europoje skaičius išaugo. Šiandien Europos komisija jau pripažino kad 28 ES narėse e, nesumokama apie 8 milijardus eurų mokesčių. Todėl tikrai reikia priemonių kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimu e, mokesčių srityje. E, buvęs Europos komisijos narys ponas Kovač 2009-aisiais perspėjo Europos parlamentą ir komisiją e, savo, parengtoje, savo parengtoje studijoje, kur buvo konstatuota, kad, mokesčių, kad sukčiavimas mokesčių srityje Europoje nepaprastai au, išaugo. Todėl visų šalių vyriausybės turi priimti savo sprendimus, kad mobilizuotų reikalingas priemonės ir pajėgas ir imtųsi priemonių ir, ir fizinio, taip pat ir fizinio asmenų atžvilgių. E, prieš pusantrų metų Budapešte kalbėjomės su ponu Kovač ir dėja, e, kadangi e, daugelio šalių vyriausybės vykdo griežtą taupimo politiką, ma, naikinamos darbo vietos viešajame sektorėje, taip pat ir muitinių srityje. Tai tai atsiliepia situacijai Ir taip pat reikia pasitelkti e, procedūras, kurių pagalba būtų galima užtikrinti kontrolę mokesčių mokėjimo srityje. Taip pat reikia e, pabrėžti, kad reikia ne tik remtis e, pasitikėjimo logiką, reikia užtikrinti ir veiksmingą mokesčių tvarkymo kontrolę reikia remtis Europos e, e, teisingumo teismo sprendimai šią sitį. Suteikiu žodį ponui Mülleriui dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar ponas Müller. Ah. Merci. Donc, euh, mon nom est Müller. Euh, Ačiū. Aš esu e, mokesčių komisijos pirmininkas e, ir noriu pakalbėti apie, apie galiojančias taisyklės šiuo klausimu. Noriu pabrėžti, kad mes, mes turime ieškoti tinkamos tų e, galiojančių šioje srityje taisyklių apibriešties. Rulings tai yra naujas terminas, kurį naudoja komisija ir tai susiję su sprendimais e, dėl mokesčių mokėjimo. Kalbame apie e, vals, priimamus sprendimus dėl mokesčių mokėjimo. Reikia suvienodinti tų sprendimų e, interpretavimą. Noriu pasakyti, kad net net, pažiūrėjau, nagrinėjant Luksemburgo skandalą buvo uh, išnagrinėti net 340 atvejų tokių sprendimų, dėl, tokių sprendimų dėl mokesčių. Pavyzdžiui, Kaip pavyzdys būtų kokio nors, e, kokio nors sprendimas, pažiūrėjau, kokio nors baldų nuvertėjimo ir atitinkamas tolesnis vertės mažinimas. Kitas žymus atvejis tai dvigubas e, mokesčių netaikymas. E, kaip žinome, šios, šiais atvejais dabar domisi komisija ir tokiais atvejais šalyje, kurioje e, įmonė turi sumokėti mokesčius. E, atitinkamai e, pasitelkus galiojančias, pritaikus galiojančias taisyklės galima išvengti mokesčių mokėjimo. Taip pat turime kalbėti apie e, perdavimo e, sandoris dėl perdavimo konkrečioje įmonių grupėje. Ir todėl, todėl reiktų pasitelkti tai, ką anglosaksoniškoje sistemoje, kas anglosaksoniškoje sistemoje vadinama arms length, tai yra mokėti mokesčius e, prie šaltinio. Taip pat turime nagrinėti, e, kalbėti ir apie tai, kokių sprendimų dėl mokesčių mokėjimo reikia tikėtis. Ir e, taip pat čia, čia dalyvauja, čia, čia e, dirbančių įmonių ir profesionalų sprendimai yra svarbus. Ir 20 26 iš 28 valstybių narių e, galioja panaši sistema. Praėjusiu metu gruodžio 10 dieną buvo paskelbtas e, pranešimas, kur buvo aiškiai kritikuojamas e, mokesčių vengimas valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Tiesiog e, pasir... uždėjus parašą reikiamame dokumente A šalyje, e, prekiai iškeliavusi B šalį, mokesčiai automatiškai sumažėja. Ir todėl, na, ir tie mokesčiai sumažėja tik keliais procentais. E, tačiau kai kuriais atvejais, ypač didelėms daugia, daugia nacionalinėms bendrovėms pavyksta visiškai išvengti mokesčių. Todėl jeigu pasitelkus sprendimų dėl mokesčių spragas e, nesumokami mokesčiai, e, tai nenaudinga, tai kenkia visoms valstybėms narėms, nes dažnai joms tenka, nes ypač, ypač dėl to, kad valstybės, daugelis valstybių ir toliau taiko griežtą taupimo politiką, o Graikija, pavyzdžiui, yra ypač e, iliustratyvus tokios griežtos politikos pavyzdys. Be e, sprendimų dėl mokesčių dar yra su patentais susiję sprendimai dėl mokslinių tyrimų, taip pat sprendimai dėl mokslinių tyrimų ir mm, čia galio, atsiranda galimybė ne, išvengti net 70 e, procentų mokesčių mokėjimo, nes taikomos tam tikros išimtys tam, tikro, tam tikiems prekių ženklams. Taip pat e, kitas svarbus klausimas, tai E, buveinėje, įmonės pasirinktoje buveinėje, tai yra pasirinktoje įsteigimo šalyje galiojanti mokesčių sistema. Norėčiau paminėti dar vieną neseną dalyką, tai liečia fizinius asmenis, kurie neturi savo uh, profesinės buveinės, ypač, pavyzdžiui, tai aktualu Londono Cityje. Tie žmonės gali pasirinkti savo e, buveinę ir, ir jie gali išvengti visų mokesčių mokėtinių Londono Cityje, jeigu jie, jų įsisteigimo vieta ar buveinė yra svestų kitur. Tai tiek. Dėl galiojančių mokesčių lengvatų Europoje. Ačiū, dabar ponas Valia. Bom dia, obrigado por, pelo convite e por esta oportunidade que temos para apresentar. Ačiū už galimybę kalbėti ir papasakoti apie problemas, su kuriomis mes kovojame. Portugalijoje turim daug problemų finansų ir muitų skaičiavimo srityje. Kolegos jau minėjo tas problemas, mes neturime pakankamai išteklių, personalo išteklių nuo 2008 iki 2014 metų. Mes netekome 3500 mokesčių tyriejų finansų srityje. Taigi mes apskritai turime didelių sunkumų vykdydami bet kokias užduotis vietoje. Praktiškai mes nieko nebegalime padaryti, kovodami su mokestiniu sukčiavimu. Taigi problemų yra daug ir niekas į tai neatsižvelgia. Mūsų biuras dirba didžiaus, su didžiausiamis pastangomis tam, kad apskritai galėtų bent šiek tiek patikrinti, kaip yra mokami mokesčiai. Bet iš principo mūsų darbas dėl personalo sumažinimo tapo ne tik sunkus, bet praktiškai visai neįmanomas. Spiritus Santo bankas Portugalijoje neseniai žlugo ir trys finansų inspektoriai pernai dirbo su šiuo klausimu. Trys, galite įsivaizduoti, nors tai buvo vienas iš didžiausių Portugalijos, ar net didžiausias Portugalijos bankas ir dėl jo žlugimo susiubavo visa mūsų bankų sistema. Tai yra nepaprastai mažai. Mes jau du metai reikalaujame daugiau personalo ir visos kitos institucijos, kurios kovoja su mokestiniu sukčiavimu, yra lygiai taip pat per menkai aprūpintos ir tai susiję ne tik tai su personalo išlaidomis, bet mes neturime ir įrangos, mums trūksta techninių pajėgumų. Paskutinį kartą naujus kompiuterius gavome 2010 metais. Žiūrint iš dabartinės perspektyvos, tai tikrai akmens amžiaus įranga, su kuria mes dirbame. Tam, kad mes galėtume surinkti įrodymus, kad galėtume peržiūrėti banko balansą ir visus skaičius, reikia daugybės žmonių. Vienam žmogui reikėtų dirbti 20 dienų tam, kad jisai galėtų surinkti duomenys ir apskritai pradėti nors kažkokį tyrimą. Taigi, mes esame tikrai pasi, pasiekę savo galimybių ribas ir bet koks tyrimas, kokį mes galėtume atlikti, negali būti atliekamas, nes mums nuolat trūksta personalo. Taigi situacija iš tikrųjų dramatiška. Ir tai ne vienintelė problema - personalo trūkumas ir tech įrangos trūkumas. Mes turime įvairaus statuso darbuotojų, jie gali būti valstybės tarnautojai ar kitokio statuso darbuotojai. Ir pagal tą statusą jie gali imti skirtingų uždavinių ir turi skirtingas galimybės, ką nors tirti tie, kurie yra valstybės tarnyboje, turi daug platesnius įgaliojimus. Jie gali eiti į kalėjimus ir ten apklausti atitinkamus e, asmenis. Tuo tarpu kiti darbuotojai, paprasčiausi tarnautojai ministerijose to negali. Taigi, bet kuriuo atveju reikia kažką daryti tam, kad mes galėtume atlikti bent jau pagrindinės, pirminės savo užduotis. Dauguma mūsų vykdomos veiklos ar vykdomų veiksmų susiję su tuo, kad vidaus reikalų ministerija išduoda tam tikrus leidimus ir mes tada imamės atitinkamų veiksmų. Dabar yra numatyta ir personalo švietimo tolesnio tobulinimo, profesinio tobulinimo programos. Visa tai yra popieriuose, kuriuos išleido vidaus reikalų ministerija. Tačiau realybė yra tokia, kad 13-14 metais mūsų biudžetas sumažėjo 17 procentų per vienus metus, taigi jokių mokymų niekas neorganizuoja, nes tam tiesiog nėra finansinių išteklių. Pasižiūrėkime dar į, dar ir į tai, kad 30 procentų sumažėjo mūsų darbuotojų atlyginimai per pastaruosius metus. Taigi atsižvelgiant į visą tai, matyti, kad situacija iš tiesas visiškai kritiška. Mes mėginame kovoti su smulkiais mokesčių nusižengimais ar mokesčių slėpimo atvejais. Žiūrime, ką daro kokie nors restoranai ar kavinės, tačiau mes neturime jokių galimybių persekioti tų mokesčių sukčiautojų, kurie dirba dideliu mastu mes galim, turime pajėgumų kovoti tik su smulkiaisiais. Su tarpu didieji ir toliau netrukdomi slepia mokesčius, vengia mokėti mokesčius, sukčiauja ir mes tai prarandame iki 30 procentų bendro vidaus produkto. Ačiū. Ačiū už šios e, Portugalijos situacijos pristatymą. Dabar noriu suteikti žodį ponui Gorys, e, Europos e, nepriklausomų darbuotojų organizacijos atstovui. Voorzitter, en laat mij kort even de. Dėkoju pirmininkė už tai, kad pakvietėte mane kalbėti šiame forume. Aš norėčiau pristatyti nepriklausomų profsąjungų sąjungą. Mes esame, susidarome iš maždaug 40 organizacijų, iš ES valstybių ir iš kitų šalių ir galima sakyti, kad atstovaujame maždaug 5 milijonams darbuotojų. Nuo 2005 metų mes esame Europoje kaip socialinis, turime socialinio partnerio Europos Sąjungoje statusą ir dirbame įvairiose konsultatiniuose komitetuose, forumuose, visur, kur reikia svarstyti mokesčių administravimo, mokesčių surinkimo ir panašius klausimus. Čia buvo minima, minima savoka ruling. Tai yra mokestinis reguliavimas, kuris turėtų užtikrinti, kad mokestinė aplinka bus stabili. Belgijoje nėra tokio ruling, tokios institucijos, tačiau yra kita institucija, kuri iš anksto užtikrina mokesnės aplinkos stabilumą. Tokia ir buvo pirminė viso šito ruling sistemos sukūrimo idėja. Tačiau dabar jau svarstome LuxLeaks klausimą, mokesčių vengimą Luksemburgė. Ir mes dabar suvokiame, kad tos deklaracijos, kurios buvo teikiamos šalise, kartais ne tik padeda užtikrinti mokestinės aplinkos stabilumą, bet kartais gali pasitarnauti ir tam, tikrais, tam tikram mokesčių vengimui ar slėpimui. Taigi kai kurios vyriausybės dalina mokestinės dovanas ir tuo tarpu dėl to nukenčia kitos ES valstybės, jos nesurenka pakankamai mokesčių. Ir tos iš ankstinės deklaracijos, kurios yra teikiamos, sakysim, ir pagal Belgijos teisę, jos būtų iš savaime labai geras dalykas, tačiau jomis piknaudžiaujama. Ypač tą daro didžiosios įmonės, jos pasinaudoja esamomis spragomis, o nukenčia vidutinės smulkios įmonės, jos sumoka to kainą. Todėl džiaugiamės, kad Europos parlamentas galiausiai ėmėsi bent kažkokių veiksmų tam, kad padidintų skaidrumą šioje srityje ir kad padėtų išvengti piknaudžiavimą iš ankstinėmis mokesčių deklaracijomis. Mes norime siūlyti ir pagerinti mūsų valstybių narių bendradarbiavimą šioje srityje e, teikiant iš ankstinės mokesnės deklaracijas. Norėtume pateikti ir pavyzdį, visai neseną pavyzdį, kaip tą galima būtų padaryti Belgijos valstybės, valstybės biudžeto tarnybos pasirašė, pasirašė susitarimą su mūsų žiniasklaidos įmonėmis dėl to, kad nebus apmokestinamos skaitmeninės naujienos. vis dėlto, nors prieš tai buvo sakoma, kad taip nebus daroma, kad toks tarifas nebus taikomas. Tai rodo, kad problemų yra ir šalies viduje, ir tarp valstybinių mastų. Mes tikrai pasisakome už tai, kad būtų skaidriai teikiamos deklaracijos ir valstybės viduje, ir tarp valstybinių mastų. Jie, to, visos tos deklaracijos, iš ankstinės deklaracijos turėtų būti viešinamos. Tai būtų uh, puikia priemonė didinant skaidrumą. Turime ir daugiau pageidavimų. Sakykime, dalis iš jų būtų susiję su mokesčių rojais ir jų naudojimais. Apie tai yra nesikį rašyta ir SBO užsakytose tyrimuose ir kitur. Reikėtų stengtis kad iš ankstinių deklaracijų principas nebūtų taikomas tais atvejais, kai tai galima sėti su mokesniais rojais. Dar vienas dalykas. Mokesčių administravimas. Mokesčių administratorius turėtų būti taip pat įtrauktas į visus procesus ir turėtų skelbti savo veiksmus Yra viena iniciatyva, 15 šalių bendradarbiauja PVM srityje tarp valstybinių ir kūrė tarp valstybinės taisyklės, kaip būtų galima išvengti mokesčių slėpimo šioje srityje. Mes mėginsime pažiūrėti, ar negalima būtų taikyti panašios sistemos, tarp valstybinių projektų sistemos ir kitose mokesčių srityse, ne tik PVM mokesčio apskaičiavimo ir apskaitos srityje. Iš ankstinės deklaracijos Belgijoje buvo ir politikų remiama priemonė, federalinės vyriausybės rėmė šią idėją. Tačiau dėl to, kad tai buvo remiama politikų, kilo abejonių dėl politinio pačių deklaracijų neutralumo. Aš manau, kad politikų kišimasi reikėtų kaip įmanoma apriboti šioje srityje. Dar vienas dalykas iš ankstinių deklaracijų teikimo srityje, kuris leidžia įmonėms pasinaudoti tam tikromis mokesčių lengvatomis, reiškia ir tam tikrą auditorių demotivaciją. Jeigu auditas atliekamas įmonėje, kuri naudojasi iš ankstinėmis deklaracijomis, tai visi auditoriaus pasiekti rezultatai, jo tyrimas gali būti absoliučiai niekiniai. Tai neteisinga, nes auditorius akivaizdžiai mato, kad ne visi mokesčių subjektai naudojasi vienodų statusų, mato, kad didelės įmonės pasinaudojusios šią sistemą, tuo vadinamoju ruling, moka daug mažiau mokesčių negu mažusios ar vidutinės įmonės. Tai nepaprastai mažina motivaciją dirbti. Kaip ką tik girdėjome, mokesčių administracijoms labai trūksta personalo. Ir galime tik tai dar kartą pakartoti, kad šioje srityje reikia kažką daryti, nes kontrolė tampa visiškai neįmanoma. Mes dabar rengėme rezoliuciją dėl sažiningos ir skaidrios mokesčių sistemos Europoje. Ir mes ją priimsime gegužės mėnesį. Jeigu norite, galime ją perduoti ir jums. Galbūt galėsite pasinaudoti kai kuriomis idėjomis. Mums reikia tam tikros mokestinės sistemos e, harmonizavimo ES, ypač kas dėl įmonių pelno mokesčio harmonizavimo. Bendras įmonių pelno mokesčio skaičiavimas galėtų būti išeitis. Aišku, gali įmonės apsispręsti, kurią sistemą ar nacionalinę ar europinę jos taikys. Tačiau jeigu leisime joms kiekvieną kartą priimti sprendimą pačioms, tai niekada neišvengsime tos galimybės, kad bus vengiama mokėti mokesčius. Ačiū. Ačiū ponia Gorys. Dabar žodis poniai Selson. Ji kalbės Europos e, viešųjų tarnybų e, federacijos vardu. Parlaments. Ačiū pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai. Dėkoju, kad pakvietėte mane į šį e, trečią specialiojo komiteto posėdį. Sprendimų dėl mokesčių klausimais. Daug ką prieš mane kalbėjusiai jau sakė. Aš norėčiau sutelkti savo dėmesį į mokesčių vengimo atvejį ir susitelkti į vieną įmonę, kuri turi savo dukrinės įmonės Luksemburgė ir Šveicarijoje. Ir aš pasistengsiu pateikti keletą pagrindinių rekomendacijų, kurių dauguma yra atspindėtos keiliai pranešime, kuris neseniai buvo patvirtintas. Pradžioje norėčiau tarti keletą žodžių apie EPSU. Mes esame viešųjų tarnybų profsąjungų federacija. Mūsų Mes atstovaujame 8 milijonus valstybės tarnautojų, įskaitant ir mokestinės administracijas. E, mūsų federacija susidūrė su svarbiais iššūkiais. Mes nebegalime konkuruoti, turėdami tik tokius išteklius. Nuo finansinės krizės pradžios EPSU E, pasisakė už mokestinį teisingumą. Kągi tai reiškia? Mes norėtume, kad Europos lygių būtų vadovaujamasi bendraisiais principais progresyvinių mokesčių klausimų. Kolegos apie tai jau kalbėjome. Mes kalbėjome apie finansorių mokestį, taip pat bendrą įmonių pelno mokestį. Tai bus labai svarbus klausimas Europoje artimiausių metų. Kalbant apie sprendimus, lapkričio mėnesį mes pateikėme sprendimus, gan griežtus sprendimus ir mes pareiškėme, kad Europa yra supūlusi. Komisijos narys atsakingas už mokesčius, ponas Moskovici, sakė, kad sprendimai dėl mokesčių iš esmės reiškia, kad didžiosios įmonės nusprendžia mokesčių lygį ir mes žinome, kad tas lygis gali būti tik vienas procentas. Tai yra neprimtina ir mes turime su tokia praktika kovoti. Mes visiškai tam pritarėme, tačiau klausimas yra, kaip su to kovoti ir kokius išteklius pasitelkti. Norėčiau pereiti prie McDonald's atvejo. Mes pradėjome šią kampaniją, kaipgi surasti vieną trilijoną tūkstamų eurų Tai yra konservatyvus paskaičiavimas, rodantis, kiek mokesčių Europoje nėra sumokoma. Taigi kampanijos metu mes prisijungėme prie tarptautinės koalicijos už mokestinį teisingumą. Į šią koaliciją įeina JAV ir ES institucijos. Kodėlgi mes pasirinkome McDonald's įmonę? Todėl, kad McDonald's turi daug darbuotojų, tai nėra socialiai atsakinga įmonė, negalėtume jos taip pavadinti. Vakar Junktinėse valstijose ir Europoje, Kanadoje buvo surinkti streikai prieš labai prastai apmokamas darbo vietas ir prieš pažeidimus, saugos ir darbo pažeidimus. Reikia pasakyti, kad tiek Junktinėse valstijose, tiek ir Belgijoje e, e, McDonald's gauna naudos iš mažai apmokamo darbo. E, McDonald's yra greito maisto lyderė e, pasaulyje ir ji iš tiesų e, sukuria tam tikras tendencijas, kuriamis vadovaujasi ir kitos panašaus tipo įmonės. Aš norėčiau jūsų komitetui pasakyti, kad mums reikia kur kas griežtesnės ir agresyvesnės politikos kovojant su mokesčių slėpimu. Mums reikia pažiūrėti, kas vyksta pačiame viršuje. Todėl mes ir pasirinkome McDonald's įmonę. McDonald'o politika mokesčių srityje nėra labai gerai žinoma. LuxLeaks tokios informacijos nepateikė, tačiau mes žinome, kad 2013 metais buvo pradėta byla McDonald's įmoniai. McDonald's tyčia vengia mokėti mokesčius ir čia mes Galime pasakyti, kad e, apie McDonald's e, labai plačiai rašo žiniasklaida, gal jūs ne visai matote, kas šioje skaidrėje parašyta, tačiau čia reikėtų paminėti tris svarbiausius dalykus. McDonald's gauna pelną dirbdamas pagal frančizės modelį ir e, McDonald's gauna didelį pelną iš nuomos sutarčių kurios yra sudarytos pagal franšizę. Taigi e, McDonald's bando e, sumažinti mokamus mokesčius ir tai yra labai svarbus dalykas, kurį reikėtų nagrinėti. Kitas dalykas. 2008 metais McDonald's įsteigė nedidelę dukterinę įmonę Luksemburgė ir iš esmės perkelė mokesčius gaunamus iš veiklos Europoje į tą buveinę. Jokios abejonės nėra dėl to, kad tai yra dirbtinė struktūra, ten dirba 13 darbuotojų. Per labai trumpą laiką ši dukterinė įmonė tapo viena iš didžiausių McDonald's dukterinių įmonių Europoje. Tos įmonės Luksemburgė įsteigimas buvo motivuotas mokesčių e, lengvatų, e, mokestinių tarifų, kurie sumažėjo nuo 29,2 procentų iki 29,2 18 procentų. Taigi McDonald's pakeitė savo buveinę į Ženevą. Taip pat tas buvo padaryta dėl mokestinių tikslų. Ir McDonald's įmonė pati tą pripažino, pareikšdama, kad norėjo pasinaudoti Šveicarijos palankę mokestinę sistemą, kuri siekia nuo 0 iki 12 procentų mokesčio užsienio įmonėms. Galima kalbėti apie olandišką e, sumuštinį. Čia mes turime šveicariškąjį e, sumuštinį, kuris leidžia įmoniai pasinaudoti mažais mokesčiais abiejose šalyse. Taip pat reikia pasakyti, kad e, čia yra ir sprendimas dėl mokesčių tax ruling. 2013 metais mokestinis tarifas nukrito iki 1,4 procentų Luksemburgė. E, kolega sakė, kad mokestinis tarifas ne visuomet yra sprendimo dėl mokesčio ženklas. E, mums reikia sužinoti, kodėl e, tas mokamas mokestis yra dar žemesnis negu kad įprastinis Luksemburgė mokamas mokestis. Kitas dalykas - apmokestinamos pajamos McDonald'e buvo dar labiau e, sumažintos dėl didelių tarp grupinių mokėjimų. 2013 metais e, dukterinė įmonė užregistravo 3,7 milijonus pelno buvo sumokėta 16 milijardų eurų mokesčiais, tai yra mažiau negu 0,4 e, procento, taigi mokės, apmokėjimas e, yra mažesnis negu 1 procentas. Labai daug e, mokestinių skandalų čia galime išvelgti, tačiau mes nematome, koks yra mokesčių poveikis. Taigi ataskaitoje bandoma išnagrinėti mokesčio vengimo schemos poveikį. Mes žiūrėjome, koks tas poveikis gali būti dešimtie didžiausių rinkų - Prancūzijoje, Ispanijoje, Jungtinėje karalystėje, Vokietijoje, Švedijoje. Ir mes matome, kad McDonald's galėjo sutaupyti 1 milijardą eurų per 2009-2013 metų laikotarpį. Taigi 1 milijardas eurų galėjo būti investuotas į viešąją, viešasias paslaugas. Tie pinigai yra labai reikalingi. Mūsų ataskaita kol kas nėra baigta. Aš minėjau, kad yra ir dukterinė įmonė Šveicarijoje. Ten taip pat yra didelės pinigų sumos ir būtų labai verta toliau patirinėti šį atvejį. Kai buvo paskelbta ši ataskaita, komisija pradėjo e, iš ankstinį tyrimą pagal valstybės pagalbos taisyklių taikymą. Taigi komisija kreipėsi informacijos į Luksemburgo mokesčių administraciją, kad galėtų atlikti savo tyrimą. Pagal e, Europos komisiją intelektinės nusavybės e, tyrimai yra susiję su galimybių paieškomis, tačiau McDonald'so atveju e, tai nebuvo daryta. Mes norėtume, kad komisija atliktų tinkamą tyrimą, e, tokį, kokį atliko e, Google's atveju ir kitų stambių įmonių atvejais. Valstybės pagalbos taisyklių tyrimas gali paskatinti e, komisiją pareikalauti McDonald'są gražinti nesumokėtas e, mokesčių sumas. Aš norėčiau paraginti jūsų komitetą pasikviesti McDonald's e, atstovus į posėdį, kad jie pateiktų savo požiūrį, savo argumentus šiais klausimais. Akivaizdu, kad e, McDonald's verslo modelis yra didinti savo pelną ir mažinti atlyginimus bei mokėtinus mokesčius. E, kalbant apie rekomendacijas, labai svarbi rekomendacija yra skaidrumas, taip pat ištekliai e, ir teisingumas. Kalbant apie e, skaidrumą, ponas Moskovici pristatė skaidrumo paketą prieš keletą savaičių. Taigi yra būtinos e, viešos valstybių visų ūkio sektorių ataskaitos. Mes e, esame nusivylę, kad komisija prašo poveikio vertinimo ataskaitų. Viena po Vienas poveikio vertinimas buvo atliktas bankininkystės sektoriuje, e, poveikis buvo gan pozityvus. Tai yra labai svarbi priemonė mokesčių administracijoms. E, mokesčių administracijos turi žinoti, kiek bendrovės sumoka mokesčių kiekvienoje šalyje, kokį pelną jos gauna ir kiek subsidijų. Tokia informacija turėtų būti prieinama ir profsąjungų darbuotojams įmonėse, nes mokestiniai dalykai yra susiję su įmonių restruktūrizacija, kuri gali turėti gan neigiamų e, pasiekmių. E, kitas dalykas - automatinis keitimasis e, informacija apie sprendimus dėl mokesčių. Mes palaikome komisiją, komisija standartizuos tokio tipo informaciją, tačiau tokia informacija turėtų būti prieinama viešai. Mes taip pat manome, kad ji galėtų būti peržiūrima e, ir Europos parlamente, taip pat ir Europos semestro rėmuose. Problema yra ta, kad e, Šveicarijai netaikomas šis automatinio keitimos informacija reikalavimas. Kitas dalykas yra tas, kad skaidrumo priemonės, taip pat ir išteklių klausimai nesulaukia tiek daug dėmesio. Mes esame atlikę e, tyrimus, žiūrėjome, kokį poveikį e, paliko taupimo priemonių taikymas e, iki 2012 metų Europoje ir rezultatas yra toks, kad ES ir Norvegijoje Daugiau kaip 56 tūkstančiai darbo vietų buvo prarasta, o tai sudaro 10 procentų visų darbuotojų mokesčio administracijos srityje. E, trečdalis Junktinėje karalystėje ir nemaža dalis Graikijoje, kuriai labai reikia lėšų. Graikija paskaičiavo, kad jai reikia e, kur kas daugiau mokestinių darbuotojų, tris kartus daugiau nei kad ji turi dabar kad galėtų tinkamai atlikti savo darbą. Mokesčio administracijos administruoti mokesčio administraciją nėra taip brangu. Tam reikia vos nedidelės mokesčių mokėtojų e, sumos. Iš tiesų lėšos e, mokesčio administracijoms buvo mažinamos. Pavyzdžiui, Danijoje lėšų sumažinimas lėmė kad e, darbuotojai gavo kur kas mažiau e, atlyginimo Graikijoje, buvo nesumokėta mokesčių e, kur kas daugiau, nuo 45 iki 56 milijardų eurų Junktinėje karalystėje. 50 tūkstančių bylų iškelta dėl vengimo mokėti mokesčių. Taip pat buvo darb, sumažintas darbuotojų dirbančių mokesčio administracijos skaičius ir tai e, paliko didelį poveikį ir mokesčių mokėtojams, kurie negauna tinkamų paslaugų. Tai žinoma taip pat e, turi neigiamą poveikį ir mokestiniai sistemai apskritai. Mes skatiname vyriausybės investuoti į mokesčio administracijas ir nemažinti joms skiriamo finansavimo. Ir dėl teisingumo e, Sprendimai dėl mokesčių yra neutralus terminas, primenantis Europos semestro terminą. Esmė sprendimų dėl mokesčių yra sumažinti, yra neleisti įmonėms nemokėti mokesčių. Skaidrumas yra labai svarbus dalykas. Dėkoju Jums už Jūsų dėmesį. Mes palaikome CCCTB bendrą konsoliduotą pelno mokesčių bazę ir tikimės, kad nuo birželio mėnesio ji bus privaloma ir mes tikimės 25 procentų mokestinio tarifo. Bendroji, bendrasis pelno mokesčius yra labai svarbus, kad galėtume finansuoti valstybinį sektorių ir perskirstyti surinkamą pelną. Ačiū. Merci madame, euh, merci messieurs et. Euh... Ačiū ponai ir ponė. Ir mūsų aplodismentai tikriausiai e, liudė, kad mus tikrai giliai paveikė jūsų pasisakymai. Jūs aptarėte ir egzistuojančią problemą, ir taip pat nagrin... išnagrinėjote problemą susijęsios su mokesčių sprendimais ir išnagrinėjote konkretų atvejį, konkrečius atvejus. Kalbėjote apie Portugalijos atvejį bei didelės tarptautinės bendrovės McDonald's atvejį. Ir iš tikrųjų didžiosios bendrovės skaitmeninės ekonomikos laikais e, e, sukelia būtent tokių problemų ir e, tokios didelės e, didžiulės įmonės e, veikiančios maisto tiek, tiekimo srityje, kaip pavyzdžiui McDonald's arba Starbucks arba automobilių gamybos įmonės tokios kaip Fiat kelia štai kokių problemų. E, ir išvada, kuri darytina, yra tai, kad tai susiję ne su sukčiavimu mokesčių srityje, bet su tuo reikia konstatuoti, kad valstybėse narėse galioja skirtingi mokesčių e, įstatymai ir įmonės veikiančios keliose žemynuose gali prisitaikyti, e, pasirinkti savo palankiausią apmokestinimo režimą ir uh, išsirinkti mm, žemų mokesčių teritoriją. Ir būtent tai kelia problemų valstybėms, kitoms įmonėms bei mokesčių mokėtojams. Todėl susidarėme su ypač neraminančia ir iš tikrųjų šokiruojančia padėtimi. Dabar prasidės keitimasis nuomonėmis. Norėčiau visų pirma žodį suteikti dviems pranešėjams. Išklausysime kalbėtojų. Paskui iš, išklausysime kalbėtojų atsakymų. Eliza Ferreira. Norėčiau visų pirma Jums visiems labai padėkoti už visą Jūsų atliktą darbą. Mums tikrai labai svarbu, kad Jūs bendradarbiautumėte ir Jūsų suteikta informacija, manau, yra tik aisbergo viršūnė. Todėl tikrai svarbu, kad jūs dirbtumėte su mumis Europos piliečių labui. Noriu užduoti pirmą klausimą. Ponas Kolin, ponas Raja, ponas Salson visi kalbėjo apie tai, kad stinga išteklių. Tačiau tai yra tik viena mm, dėlionės dalis. Situacija tapo E, ypač sudėtinga, kuomet e, valstybės narės susidūrė su, su griežtos taupimo politikos būtinybė. Ar jūs dar, ar, kaip jūs manote, ar, ar problemos, apie kurias kalbame, susijusios su išteklių trūkumu, ar stinga gebėjimo organizuoti reikalingą darbą, ar galbūt trūksta politinės valios ir dėl to valstybėse narėse nėra primami sprendimai ko, dėl kovojimo su mokesčių vengimu. Taip pat turiu klausimą apie sprendimus mokesčių srityje. Kaip tie valstybių narių sprendimai dėl mokesčių priimami bendroje valstybės valdymo sistemoje? Ar e, kas nors Ir ar, pavyzdžiui, jūs gaunate informaciją, kad galioja ypatingas mokestinis režimas konkrečioje situacijoje, ar jūs, pavyzdžiui, tai esate saistomi prievolė tikrinti mm, to, tokių, tokios prievolės neatskleisti, tokios konfidencialios informacijos. Ir kaip tie e, sprendimai dėl mokesčių E, kaip jos apdoroja valstybės tarnybos darbuotojai. Jūs taip pat kalbėjote apie naujas iniciatyvas šioje srityje, kurios, apie kurias paskelbė komisija. Du kalbėtojai apie tai kalbėjo. Taip pat bendroji konsoliduotoja mokesčio, pelno mokesčio bazė. Jeigu įgyvendinsime šį siūlymą, ponas Goris jau sakė, kad kad, tai, kad visų problemų šis sprendimas neišspręs, bet CCTB taip pat prievalė valstybėms teikti. Taip pat prievalė teikti įmonėms ataskaitas apie mokesčius mokamus kiekvienoje šalyje. Ar jūs manote, kad to pakaks? E, kokį darbą turėtų atlikti ABB, EBPO? E, kaip toliau turėtų būti gyvendinamos tos iniciatyvos, kad pasiektume pagidavimų rezultatų? Komisija e, jau uždavė, nusintė klausimus Luksemburgui. Ir McDonaldo atvejis taip pat labai svarbus. Kol kas atsakymo nėra. Ir šalies pateikto atsakymo kokybė apspręs, ar reikės tolesnio tyrimo. Noriu paklausti, ar jūs dalyvaujate šiuose diskusijose, ar komisija jau jūs kreipėsi, arba pasinaudojo jūsų parengta studija ir dokumentas. Taigi, tai pirmini klausimai, nebejoju, kad kolegos turės daugiau detalių klausimų ir noriu dar kartą padėkoti jums. Dabar pereinu savo gimtoją kalbą. Taigi, ačiū už viską, ką jūs nuveikėte ir toliau bendradarbiaukime šioje srityje. Ačiū, Elisa, toliau Mikael Toirer. Für... Dėkoju už nepaprastai įdomias jūsų išsakytas mintis. Europos parlamentui jūsų požiūris, jūsų išvalgos yra nepaprastai svarbios. Aš norėčiau pakalbėti apie keletą konkrečių dalykų. Pone Golis, jūs minėjote, kad sprendimai dėl specialių mokesčių režimų taikymo ateityje išliks svarbus, bet kartu sakėte, kad juos reikėtų viešinti ne tik, kai kalbam apie tarpvalstybinius dalykus, bet ir kai jie yra taikomi vi valstybės viduje. Buvo, nu, anksčiau buvo numatyta neskelbti sprendimų dėl specialių mokesčių režimų taikymų, tačiau yra nustatyta, kad, įmon, kad e, atitinkamos mokesčių institucijos keičiasi informaciją automatiškai. Ar jūs manote, kad tą informaciją reikėtų teikti ir piliečiams, taigi viešinti visuomenėje, ar palikti tai tarp institucinėme lygmenyje? Ar jūs matote kokiu nors ženklų, kad kai kuriuose valstybėse narėse, arba galbūt net visose valstybėse narėse, uh, sprendimai dėl specialių mokesčių režimų taikymo priimami visiškai nemotivuotai ir sav, taikoma tam tikra savivalė. Vienos įmonės gauna juos, kitos įmonės jų negauna. Man susidarė toks įspūdis, kad taip yra, o galbūt aš jūs neteisingai supratau. Pone Mülleri, jums taip pat norėčiau užduoti klausimą. Bendradarbiavimas tarp mokestinių institucijų, kurį jūs siūlote, ar jūs galite pateikti kokį nors pavyzdį, kaip konkrečiai tai galėtų atrodyti, pateikti ir kokie mokesčių administratoriui tenka sunkumai, jeigu jis, sakykime, yra Prancūzijoje ar Vokietijoje ir susiduria su tarptautiniu koncernu. Ar mokesčių administratorius, mokesčių inspektorius negali pats bendradarbiauti su tokiu pačiu inspektoriumi kitoje šalyje? Ar tikrai yra kažkokiu tai teisiniu ar praktiniu sunkumu bendradarbiaujant, galbūt galėtumėte įvardinti juos? Ir kitas klausimas, paskutinis, poniai Salson. Jūs sakėte, kad reikia daugiau skaidrumo, reikia e, teikti mokesčių mokėjimo ataskaitas pagal šalis vadinamai country by country reporting taikyti ir panašiai. Tai buvo nuspręsta tai be kita ko ir Europos parlamente ir e SBO rekomendacijose rašoma, kad akcija turėtų būti teikiama tik tai mokesčių administratoriui o ne visuomeniai, kad būtų išlaikytas konfidencialumas mokesčių ir verslo srityje. Ar galėtumėte paaiškinti, kodėl jūs manote, kad reikia visą šią informaciją viešinti? Juk yra pakankamai svarių argumentų, kaip parodė SBO ataskaita, kurie rodo, kad užtektų pateikti informaciją tik tai mokesčio administratoriams konkrečiose šalise ir jie turėtų žinoti, koks yra mokestinis tarifas nustatytas vienai ar kitai įmoniai ir galbūt tai nebūtinai turėtų būti visos visuomenės diskusijų objektas. Tai galėtų išlikti tam tikra paslaptis ir informacija tik institucijų viduje. Ačiū. Ačiū, Mikaeli. Dabar e, žodis mūsų svečiams, bet parašytume kalbėti trumpai, nes mūsų laukia dar vienas klausimų raundas. Prašau. Taip um, trumpai e, pasisakysiu. E, atsakinėdamas nenoriu atimti iš kitų kolegų galimybės kalbėti. Nuo 92 metų e, ta, ta, ta, naudojamas terminas, kuris vadinamas mokesčių e, klajojimas Europoje. Ir mes tikrai manome, kad e, reikia modernizuoti mokesčių sistemą. Ir ko, konkurencija mokesčių srityje egzistuoja, pavyzdžiui, Google įsisteigęs Airijoje. E, Airijoje e, įmonėms taikomas pelno mokestis yra žemiausias Europoje, o, o Google moka iš vis ne, labai nedidelį mokestį. <clears throat> Taigi tas. E, e, klajojimas, įmonių klajojimas į palankę mokestinę sistemą Europoje egzistuoja. Ir jeigu, įstatymai, jeigu įstatymų nuostatos būtų vienodos, e, situacija pasikeistų. Man atrodo, kad atėjo laikas tai daryti. Ir e, kitais metais turėtų pasirodyti nauji pasiūlymai šiuo klausimu. Pone Fereira, noriu <clears throat> padėkoti už, už kvietimą mums ir už galimybę pasisakyti. E, ar stinga išteklių? Noriu sakyti šį klausimą. Taip, iš tikrųjų trūksta personalo. Ir būtent apie tai kalbame jau daugelį metų, mm, kalbame apie tai, kad reikia baigti tą griežto taupimo politiką, nes e, ji ir, yra kenksminga. Taip pat e, Graikija, Portugalija, Ispanija E, yra šalis, kur buvo atleista ypač daug darbuotojų, buvo sumažinti atlyginimai ir suprantame, kad tai iš karto padidina korupcijos riziką tokioje ekonominėje situacijoje. E, mums stinga ir informacinių e, priemonių, technologijų. Mes tikrai pažiūrėjau, kalbant apie muitinių darbą, yra keičiamasi duomenimis, tačiau tai nėra panacija. Reikia e, personalo, reikia darbuotojų, kurie galėtų valdyti tuos informacinius srautus. Taigi darbuotojų, vadybininkų mums taip pat trūksta. Ir e, taip pat reikia pasakyti, kad mūsų valstybių, e, valstybių narių administracijos e, pačios nagrinėja pateikiamus prašymus ir taksud direktorate yra užtikrinamas keitimasis informacija reikia, šalims reikia bendradarbiauti. Taip pat fiskalis programa yra sėkmingai gyvenama 2012 ir dabar jau galo, galioja e, galimybę pasitelkti pagalbą panaudojant fiskal, fiskalis programą. Ir, bet kaip jau sakiau, išteklių stygius yra didelė problema. E, galiu e, paminėti HSBC banko skandalą ir Prancūzijoje, pavyzdžiui, paskelbus, inform, paskelbus duomenys apie to banko veiklą, e, pradėta e, daug tyrimų. Tikrieji sukčiai HSBC byloje dar turi būti surasti ir bendradarbiaujant tikiuosi, kad, kad tai ir pavyks e, padaryti. Ką šiandien daro Prancūzijos vyriausybė? Ji nusprendė uh, pas, pa, pasitelkti darbuotojus dirbančius kitose tarnybose, kad jie užsimtų šiais klausimais. Ir numatoma, skaitai kitais metais ir milijardus eurų šiam tikslams. Iš tikrųjų, reikia konstatuoti, kad yra nenoras tarp administracijų dirbti ir bendradarbiauti, kartais dėl to, kad e, trūksta darbuotojų, kartais dėl to, kad dėl kitų priežasčių, ypač kalbant apie e, keliose įmonės, keliose šalise e, veikiančias įmonės. Būtent todėl mums reikia užtikrinti bendradarbiavimą ir aš nebėjau, kad mano kolega Müller e, daugiau pasakys šiuo klausimu. Si, très rapidement, monsieur. Labai, labai trumpai, ponia Milerį, prašau. Euh, la question du, de la coopération. Elle... Bendradarbiavimo klausimas yra daugelytis. Ir bendradarbiavimas vyksta pagal dvišalę konvenciją EBPO e e, sistemoje. Ta, ta, tas bendradarbiavimas apima nemažai šalių Europoje Bet taip pat reikia paminėti ir bendradarbiavimą tarp um, Europos valstybės valdymo administracijų pagal ES sutartį. Ir be abejonės vyksta bendradavimas kiekvienos šalies viduje tarp skirtingų uh, tarnybų mokesčių srityje. Kalbant apie Europą, E, Europoje siekiama užtikrinti nuoseklę, nuolatinę kontrolę mokesčių srityje, užtikrinti automatinius duomenų mainus ir kai kuriais atvejais tie mainai, e, informacijos mainai egzistuoja. E, atsakydamas jūsų klausimą dėl tų konkrečių sprendimų mokesčių klausimais skelbimo, viešinimo Pavyzdžiui, komisija, Europos komisija dabar siūlo tokius sprendimus skelbti ir mūsų profsąjungo organizacija tik sveikina šią iniciatyvą. E, siūloma skelbti tokį sprendimą pačioje administracijoje, kad e, tos administracijos tarnautojai žinotų, kad to, toks sprendimas priimtas. Tačiau e, informacija apie tokį sprendimą tarnautojai gauna tik tai atitinkamai pagal tai, kokias, kokios kompetencijos joms, jiems patikėtos ir, ir kokius atvejus jie nagrinėja. Tai dažnai kelia ypatingų problemų valstybėse narėse, nes stinga visą apimančio globalinio požiūrio. Pavyzdžiui, jei administracija uh, rengėsi priimti kokį nors sprendimą, kažkas pasirašo dokumentą, bet e, neatsižvelgiama į tai, koks to sprendimo poveikis bus tarptautiniu lygmeniu, kaip ką tik kalbėjusi ponė čia puikiai pristatė. Tas, kuris pasirašo, padeda savo parašą na, puikiai žinome, ką, ką, ką slepia tas, tas anspaudas, tas parašas ir ką reiškia mokesčių, konkret, konkrečiu atveju m, mm, sprendimas priimtas taikyti mažesnius mokesčius ir ką to sprendimo, kokia yra to sprendimo reikšmė tarptautiniu mastu. Taip pat, ar, ar verta tokius sprendimus skelbti valstybėje narėje ar Europoje, tai būtų naudinga ir šalies administracijai, tai būtų naudinga ir mokesčių mokėtojams, nes manau, kad aš tikra, tikriausiai, kad, kad na, tarnautojai yra saistomi prievolės neatskleisti informacijos. Ačiū. Sako pirmininkas dabar ponės Alfon. Respond to, to, the questions, uh, to the questions raised on... Aš atsakysiu į klausimus, kurie buvo susijęs su McDonald's ir ar mes kreipiamės į Europos komisija ir ar tas iš ankstinis tyrimas atliktas komisijos yra viešas. Taip, mes buvome susitikę keletą kartų su komisijos generalinių direktoratų atstovais, žinoma, mokesčių klausimų, taip pat ir konkurencingumo generalinių direktoratų atstovais. Mums buvo labai svarbu atkreipti dėmesį į šitą didelio masto mokesčių vengimą ir į galimybės e, imtis priemonių. Europos lygių esama tam tikrų priemonių, tačiau esama priemonių ir nacionalinių lygių. Pavyzdžiui, Prancūzijoje buvo pradėta tyrimas McDonald's, dėl McDonald's taip pat. Taigi mes susiekime su komisijos atstovais, su kai kuriais iš jūsų prieš įsteigiant dar šį komitetą ir šis iš ankstinis tyrimas, jis nėra viešai prieinamas. Jūs turbūt žinote, kad jeigu Luksemburgo institucijos nereaguos arba reaguos į visą tai ne visai išsamei, tai komisija galės pradėti tyrimą ir jeigu Luksemburgo valdžios institucijos pateikti atsakymai nėra, nebus tinkami, bus pateiktas Europos komisijos pranešimas arba nuomonė, tai buvo Amazon atveju, e, ta ataskaita buvo prieinama, ją buvo įdomu skaityti. Dabar e, ataskaitų teikimas ir kodėl informacija apie sprendimus dėl mokesčių turėtų būti e, vieša. Aš manau, kad mums reikia įtraukti NVO taip pat ir e, profsąjungų atstovus. Jeigu e, taip nebūtų, kai kurie politikai šiandien apie tai net ir nekalbėtų. E, tokia informacija turi būti teikiama visuomeniai, profsąjungų atstovams. Kiekvienos šalies teikiama ataskaita yra labai įdomi, ji yra svarbi ir įmonių restruktūrizavimo klausimais. Be to, darbuotojai turi teisę, e, kad su jais būtų inform, e, konsultuojamasi ir būtų klausima jų informacijos. Galima dabar būtų paminėti palmolį atvejį, e, po restruktūrizacijos buvo sumažintas e, darbuotojams mokamas atlyginimas. E, taigi čia sąsajos yra labai glaudžios ir tokia informacija turi būti teikiama. Žinoma, ne kiekvienas pilietis skaitys įmonės, konkrečios šalies įmonės pateiktą ataskaitą, tačiau informacija turi būti vieša. Anksčiau e, tokie sprendimai dėl mokesčių būdavo slapti Nepamirškime to. Visa tai, sakoma, yra teisėta, tačiau tai buvo teisėta ir tuo pačiu e, slapta. Taigi slaptumas, e, įslaptinimas yra viena iš didžiausių kliučių kovojant su mokesčių vengimu ir kuriant e, progresyvesnę mokestinę sistemą. Galbūt e, čia ir galėčiau pabaigti, nes yra ir kitų pateiktų klausimų. E, kitas dalykas, kas vyksta sprendimų dėl mokesčių e, departamentuose. Juose dirba tikrai nedaug žmonių. Pavyzdžiui, Belgijoje vadovaujamasi autonomijos principų departamento darbuotojai nėra atskaitingi ir aš manau, kad tai yra gan problematiška. Pone Būry. Ar norėtumėte e, pakomentuoti? Bendring. Ačiū. Apie tai, kad dabar yra mažiau personalo, mažiau išteklių. Mūsų komiteto pirmininkas pasakė, kad auditorius ar mokesčių inspektorius atneša penkis kartus daugiau finansinių išteklių, negu kad kainuoja jį išlaikyti ar jam sumokėti. Taigi labai aišku, kaip yra. Taigi mes savotiškai sutaupome atleisdami mokesčių inspektorių jo atlyginimą, bet savavališkai, savanoriškai atsisakome penkis kartus didesnio to mokesčių inspektoriaus atnešamo pelno per jo darbą. Skaičiuokit kaip norit, visi mokam padauginti iš penkių ir žinom, ką tai reiškia. Mes žinom, Belgijoje 20 procentų mokesčių inspektorių ir muitinės inspektorių jau yra atleista ir ruošiamės sumažinti jų skaičių dar, puikiai suprantam, ką tai reikš mokestinėms įplaukoms. kontrolieriai negali įgyvendinti savo kontroliavimo funkcijų, kadangi jie tampa administratoriais, jie turi dirbti administracinį darbą, be kita ko. O mes nesistengėme įdarbinti mažiau kvalifikuotų asmenų, kurie atliktų administracinį darbą ir leistų, atlaisvintų tuomet pajėgumus tų kontrolierių, kurie galėtų išieškoti mokesčius. ar inspektorius gali turėti pajėgumų dar ir pasidomėti tuo, kas vyksta užsienyje, jokių būdų jis neturi tam laiko, jam vos užtenka laiko pasižiūrėti, kas vyksta jo paties darže, taip sakant. Na dabar kalbėkime apie mūsų inspektorius. Mes e, įdarbina, esame įdarbinę apie šimtą asmenų, inspektorių, šeši priima galutinius sprendimus ir mes dažniausiai viešai skelbėme visus sprendimus dėl mokesčių. Aišku, ne visuomet yra įvardyjamos konkrečios įmonės dėl duomenų apsaugos reikalavimų. Ir ypač neskelbiami tie sprendimai dėl mokesčių, kurie yra patys tokie kebliausi. Na, Paprastai visi žino, apie kokias įmonės mes kalbam, bet yra tam tikros linkybių, dėl kurių negalima tuos informacijos skelbti. Kas vyksta, kai atvyksta mokesčių inspektorius? Jis pasižiūri, kokia yra situacija, nori užduoti ar užduoda vieną kitą klausimą, dėl to, kaip vienu ar kitu atveju buvo interpretuotas mokesčių įstatymas. Ir tada įmonė sako, taip mes esame gavę atitinkamą sprendimą dėl mokesčių ir mokesčių inspektoriui nieko kito nelieka, kaip tik susitaikyti su tuo. Jis, žinoma, gali toliau tirti ir gali m, mm, nagrinėti ar sąlygoms, kuriomis buvo priimtas sprendimas dėl mokesčių taik, specialus režimo taikymo buvo tikrai tinkamos bet šiaip paprastai tam nelieka pajėgumų. Jis tiesiog turi gerbti tai, kad sprendimas dėl mokesčių buvo priimtas ir susitaikyti su tuo. Todėl aš manau, kad iš esmės galima būtų skelbti visus sprendimus dėl mokesčių ir būtų aišku, kas vyksta visur. Belgijoje yra tokia praktika, kad sprendimas dėl mokesčių, jeigu jis buvo priimtas vienu atveju, jau yra taikomas į, į jį yra žiūrima kaip į tam tikrą norminį dalyką, kuris gali būti taikomas ir kitoms įmonėms. Taigi galima pasinaudoti, taip sakant, jeigu yra precedentas vieną kartą priimtas toks sprendimas, juo gali pasinaudoti ir kitos įmonės atitinkamai situaciją. Dabar kalbame apie bendrą mokestinę bazę CCCTB. Jeigu mes paliksime galimybę įmonėms apsispręsti, ar taikyti nacionalinės sistemas, ar taikyti CCTB, tai diskusija nesibaigs amžinai. Didžiosios įmonės ir vėl išsirinks savo pačias geriausias taisyklės, pačias geriausias savo šalis, palankiausias šalis ir po poros metų mes vėl sėdėsim šitoj salėje ir svarstysim tos pačius klausimus į tos didžiosios įmonės, tai jos panašios į vandenį. Vanduo visuomet susiranda žemiausią tašką, kuriame susirenka ir ar tą plyšį, pro kurį išteka. Lygiai taip pat ir įmonės. Jos suras tą plyšelį, pro kurį būtų galima, taip sakant, nutekinti visus pinigus nemokant mokesčių. Jeigu paliksime abi dvi sistemas galioti, tai kontrolieriams vėlgi teks nežmoniškai sudėtingos užduotys reikės vėlgi atsižvelgti į teisės aktus, kurie egzistuoja, jų bus mažiausiai du, reikės viską išmokti ir be visų tų mokestinių peripetijų, kurios ir šiaip egzistuoja valstybių narių mokesčiuose, dar bus ir europinės mokesčių sistemos, kurios dar kitokios. Ačiū. Na, diskusijos tikrai labai karštos, noriu padėkoti visiems <clears throat> svečiams. Bet dabar perėsime, bet, bet mums pradės tuo įstikti laiko. Ir dabar suteiksiu e, žodį visiems frakcijų atstovams, kurie jo prašė, o paskui jūs turėsite pateikti bendrą atsakymą. Taip pat frakcijų atstovo prašyčiau kalbėti glaustai ir sutelkti dėmesį į du, tris klausimus, kuriuos norite užduoti, nebekartojant to, kas jau buvo pasakyta. Visų pirma, žodis ponui Niedermayer iš Europos liaudės partijos. Ponas Niedermayer taip pat yra pranešėjas Ekon komitete. Prašau. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti e, svečiams, kurie atėjo į mūsų šiandienos renginį. Tikrai e, vertinu jūsų indėlį ir jūsų pastangas šią srityje. E, ir aš skaičiau apie McDonald's e, atvejį, tai tikrai puikiai parengtas dokumentas. Mums visiems kelia susirūpinimą tokia padėtis. Mes kalbame apie įmonių apmokestinimą ir agresyvų mokesčių planavimą ir manau, kad visi sutarsime, visi sutarėme dėl to, kad tokia, e, tokie metodai yra nepriimtini reikia pasiekti, kad, to, kad tokie metodai taptų neįmanomi arba neteisėti. Ponas Lamasiūr teisingai pastebėjo, mes kalbame, mes kalbame ne apie veiklą, kuri yra neteisėta, mes kalbame apie elgesį, kuris yra nepriimtinas, nesažiningas ir kuris e, kelia susirūpinimą ir, ir turi didelę ekonominę kainą e, reikia priemonių, kurios E, atitiktų įstatymus, kurios būtų veiksmingos ir užtikrintų, kurios būtų nebrangios. Būtent tokių, tokias priemonės ir bandome surasti ir rengiamės e, tam skirti daug laiko ateinančiais mėnesiais. Klausydamasis jūsų pasisakymų, išgirdau keletą rekomendacijų, ką turėtume padaryti. Visų pirma, užtikrinti E, reikalingą personalą mokesčių inspekcijose, taip pat e, informacijos mainus apie e, mokestinius sprendimus, taip pat pasirūpinti bendra konsoliduota pelno mokesčio baze ir ataskaitų, užsikrinti ataskaitų teikimą iš šalių. E, Mes visi sutarėme, kad reikia užtikrinti, jog valstybių narių mokesčių administracijos veiktų veiksmingai. Bet čia kalbame ne, ne apie neteisėtus metodus, bet nesažiningus metodus. Aš nežinau, ar pasitelkus kom, daugiau kompiuterių kažkaip išspręsime tas problemas. Jeigu kursime labai sudėtingą mokesčių sistemą, reikės labai daug išteklių. Žinoma, bet reikia nepamiršti ir mokesčių mokėtojų. Pavyzdžiui, mano šalyje e, verslui, verslui tenka labai dideli mokesčiai ir, ir verslui daug kainuoja, kad gyvendintų tuos mokesinius įstatymus. Reikia rinkti sprendimus, kurie e, nepareikalautų didelių išteklių. Pirmininkas. Ačiū kolegos toliau. Ana Gomiš, socialdemokratų frakcija. Norėčiau kreiptis į poną Rozają ir padėkoti Portugalijos e, atstovai iš profsąjungų. Žmonės, paprastai mokas, mokesčių nemokantis, žmonės yra turtingi. Ir nežiūrint trojkos žingsnių, 2000 e, ankstesnių metų ataskaitos atskleidė, kad 12 procentų atskaičiuojamų mokesčių sugrįžo į šalis. Jeigu pažvelgsite į Legard sąrašą, ten pažiūrėję, aiškiai pamatysite, kad mokesčių administracijos puikiai žinojo, kas yra tame sąraše ir kokių sumų stigo. Kalbame apie milijardus eurų. Būtent e, tokie skaičiai buvo minėti. Sarašė yra 20 šalių, 9 iš jų e, turi savo buveinės kitose nei įsisteigimo šalise. Sistema yra tikrai e, absurdiška, jis skatina konkurenciją Europoje. E, ir tie sprendimai dėl mokesčių, taip pat e, lengvatų, išimčių taikymas įmonėms, leidimas joms nemokėti mokesčio. Tie, tie pinigai, kur, kurie nesumokami, jie tiesiog uh, E, perkeliami kitur. Portugalijoje pasiekėme naują ribą. E, Paskaltas taip vadinamas VIP sąrašas. Jame yra prezidentas, premjeras, vicepremjeras ir asmo atsakingas už mokesčius. Paaiškėjo, kad visi jie E, susijęs su kad, kad, kad, kad, jie, kad jų pavardės netrauktos į sąrašą tų asmenų, kur, kuriuos, už kuriuos yra atsakinga mokesčio administracija. Taip pat reikėtų uždrausti laisvųjų uostų veiklą. Ačiū. Noriu padėkoti Jums visiems už tai, kad atėjote. Noriu padėkoti ir už sutiktą informaciją. Turiu porą klausimų. Visų pirma, visų pirma ponas Niedermayeris teisingai pastebėjo, kad mes kalbame ne apie sukčiavimą mokesčių srityje ar mokesčių vengimą, tai yra ne apie kažką neteisėtą. Kalbame apie teisėtą mokesčių vengimą tai nėra neteisė, neteisėti žingsniai. Todėl noriu paklausti, ar, ar didesnis darbuotojų skaičių e, jums padėtų, nes kalbame apie metodus, kurie yra teisėti. Ar jūs galėtumėte patikti pavyzdį mokesčių administracijos, mokesčių inspekcijos, kurioje didesnis darbuotojų skaičius pagelbėjo padėjo kovoti su, su tokiu mokesčių vengimu. Ir, ir kaip teikti informaciją į, kit, kit, kit, kitais aukštesnius, aukštesnį hierarchijos lygmenį. Ir kaip, ką dar tas informacija, jeigu gaunate pranešimą apie mokesčių veigimą. Taip pat turime kalbėti ir apie tyčinį mokesčių vengimą. Ir tarp valstybinį mokesčių vengimą. Nes negalite tikėtis, kad mokesčių e, administracija e, tikrai nepagėdauja, kad, kad, kad tai vyktų toje šalyje. Ir čia kyla klausimas, kas tada atsitinka tiems, kurie praneša apie mokesčių slėpimą jeigu kas nors, jeigu, sakysim, mokesčių inspekcija nenori, kad tai būtų paviešinta. Kitas dalykas - technikos, kartais vengimo techn... mokesčių vengimo technikos yra tokios, kad jos yra, sakykime, nepageidaujamos mokesčių inspekcijų tose šalise. Ir jeigu pastebi mokesčių inspekcijos tokius dalykus, ar gali jos tada pranešti apie tai aukščiau, aukštesniems instancijoms, sprendimo prieimėjams ir taip toliau? Pirmas klausimas. O antrasis klausimas labai trumpas. Komisija pateikė pasiūlymus, kaip gerinti mokestinės aplinkos skaidrumą, sprendimų dėl specialių mokesčių režimo taikymo srityje, tax ruling vadinamoje srityje. Kas ketvirtį metų visos 28 valstybės narės, tai yra jų mokesčių inspekcijos, automatiškai teikia informaciją apie tokių sprendimų egzistavimą. Jūs sakėte, kad trūksta personalo. Trumpas klausimas. Ar jūs pajėgsite kas ketvirtį teikti tokią informaciją ir ar jūs pajėgsite tą 28 valstybių gautą informaciją apdoroti, turėdami tik tai tiek mažai personalo? Ar, ar manote, kad tai tokia komisijos priimtas sprendimas turi prasme, kai jums taip trūksta pajėgumų. Ponas Fabio Demazi, GUE frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegoms ir kolegiams už labai išsamius jų pasisakymus. Norėčiau pasakyti visų pirma šveitą apie sprendimų dėl mokesčių atvirumą ir jų Mm, viešinimą. Jeigu tam tikri dalykai nebūtų buvę paskelbti, mes čia nesėdėtume. Ir nors tai ir įvyko, tarsi, sakykime, nelegaliai, kažkas pateikė informaciją, neturėdamas tam teisės, bet vis dėlto mes tą informaciją gavome ir žinome, ar tam tikros įmonės moka, moka mokesčius, ar ne, ir kokiu būdu jos tą moka. Tam tikra informacija iš tikrųjų yra vieša ir mes esame ne vieną kartą jau svarstę tokius klausimus parlamente dėl pinigų plovimo ir radome gana skaidrių sprendimų kai kuriais atvejais. Komisaras paskutinėje mūsų diskusijoje taip pat pabrėžė kad mūsų bendradarbiavimas yra tikrai labai svarbus ir kad tik tai tiek, kad komisijoje lygi šiol dažnai nebuvo tam reikalingos daugumos. Norėčiau poniai Sasom užduoti tokį klausimą. Profsąjungos yra pateikę pasiūlymų dėl to, kad net ir saugant verslo paslaptis galima sureglamentuoti šią sritį. Jeigu kas nors, sakysim, tie, kurie pateikia informaciją, nepriklausomai nuo to, ką paskui pasakys apie tai teismas, taigi tie informantai, jeigu jie atstovauja valstybės interesui, turėtų būti saugomi. Galbūt jūs galėtumėte paaiškinti, kokia jūsų yra perspektyva, kaip jūs žiūrite į tai, kad reikėtų saugoti tuos asmenys, kurie informavo apie tokius atvejus, galbūt ir naudodamiesi nelegaliomis priemonėmis, tačiau apsaugojo tokiu būdu viešą interesą. Ir ar jūs galite pasakyti, kaip galima būtų taikyti tą praktiką, kad nepažeistume komercinės paslapties, bet kartu ir informuotume visuomenę. Kitas dalykas, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Luxemburg Lygs darbo grupė Vokietijoje per kelis mėnesius tyrė visus tos klausimus ir pateikė ataskaitą apie tai, kiek LuxLeaks turėjo įtakos Vokietijos mokesčiams ir buvo nustatyta, kad mokesčių netektys Vokietijoje negali būti įvertintos skaičiais, kadangi visa ta sistema yra pernelik sudėtinga, kadangi sprendimai dėl mokesčių režimo yra labai sudėtingi, kad yra labai sudėtingos mokesčių skaičiavimo sistemos. Bet esant, Vokietija, su Vokietija buvo susiję maždaug 150 įvairių atvejų, bet jie dar nebuvo audituoti dar ir Vokietijoje ir būtent dėl to, kad trūko personalo. Atsižvelginti tai norėčiau paklausti, uh, Kiek jūs įsivaizduojate, Europai reikia papildomo personalo mokesčių administravimo, mokesčių išieškojimo srityje? Jūs sakėte, kad valstybėse kai kuriuose trūksta 10, kitose 30 procentų darbuotojų. Vokietijoje, kuri turi tam tikrą biudžetinę veikimo laisvę, na, neturi taip smarkiai taupyti kaip kitos šalis, irgi yra problemų. Nors, sakysime, Hesene buvo jau istorijų, kai puikūs mokesčių išieškotojai, mokesčių inspektoriai buvo paskelbti neveiksniais, kažkok, pasinaudojant kažkokiamis psichologinėmis, sufabrikuotomis atestacijomis tam, kad, negali, kad, kad jie negalėtų toliau dirbti. Taigi aš norėčiau, kad jūs įvardytumėte, kiek mums reikia darbuotojų tam, kad galėtume pagerinti mokesčių surinkimą. Ačiū. Toliau ponas Sven Gigold, žaliųjų vardu. Welcome um, and uh, thank you noriu pasisakinti su jumis ir padėkoti už jūsų pasisakymus. E, nenorėčiau kartoti to, ką kolegos jau sakė. Ir noriu užduoti keletą konkrečių klausimų. Visų pirma, kai kas iš jūsų kalbėjote apie tai, kad e, valstybių administracijos nesugeba e, kovoti su, su mokesčių vengimu. Kaip kalbėjo EPSU E, didieji yra ypač svarbus. Ir savo e, prašymų sąraše jūs pagidaujate, jūs minėjote priemonės, kurių pagalba būtų galima kovoti su mokesčių vengimu versle. Gal galėtumėte sukonkretinti savo siūlymus ir taip pat norėčiau, kad ir kiti atstovai pateiktų pasiūlymų, kaip e, kovoti su e, E, mokesčių konkurenciją, netgi savo žemėje. Šiaurės Reino, Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje mm, žmonės dirbę e, valstybės tarnyboje ir įgyja įgūdžių ir dalyvavę mokymuose išina dirbti privatų sektorių, nes ten juos vilioja didesni atlyginimai. Man ypač įstrigo Portugalijos pavyzdys. Mes žinoma, Portugalija turėtų būti suinteresuota didinti mokestinės įplaukas ir užtikrinti sąžiningą mokesčių sistemą. Ar galėtumėte konkrečiau pakalbėti apie tai, ar Trojka darė spaudimą, taip pat ar tokį spaudimą darė e, partneriai Europoje? Ir ar tas spaudimas at, buvo susijęs su, su sprendimais apkarpyti biudžetą. Galbūt kitų šalių profsąjungos atstovai galėtų taip pat pakalbėti apie situacijose. Norėčiau pakartoti klausimą, kurį uždavė mūsų pranešėjai. Aš e, kol kas nesupratau, ką Europa turėtų daryti, kokių įstatymų, kokios paramos jums reikia, užtikrinant geresnį mokestį dabartinių administracijų bendradarbiavimą. Žinome, kad egzistuoja kultūrinės kliūtis. Mokesčių administracijos nenori dalintis informaciją vienas su kita, bet kokių uh, įstatymų, kokių taisyklių reikia, kad situacija pasikeistų, kad gerėtų. Ačiū. Dabar Marko Dzani, FDD frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti taip pat ir visiems mūsų svečiams už komentarus, už atsakymus. Jie buvo tikrai labai naudingi, aš išgirdau labai daug reikalingos svarbios informacijos. Mano klausimas yra trumpas susijęs su personalu. Jūs minėjote, kaip taupimo priemonės veikia personalo išteklius, personalo struktūrą valstybėse narėse. Grįžkime dar prie tų skaičių, kolega Denatį uždavė tokį klausimą. Kiek jūs manote reikia personalo išteklių tam, kad sistemos būtų efektyviai valdomos? Galbūt yra ir kažkokių tai skaičių, kurie galėtų parodyti, kiek valstybės netenka dėl to, kad trūksta mokesčių inspektorių. Kitaip sakant, kiek mokesčių nesurenkama tik dėl to, kad nėra atitinkamo personalo. Būtų įdomu, jeigu turėtumėte tokių skaičių. Taip pat kas dėl naudos ir kaštų analizės. Jūs jų galite įvardinti, kiek papildomai mokesčių būtų surinkta, jeigu būtų įdarbinta daugiau žmonių. Kitas dalykas - skaidrumas. Ką Jūs manote apie komisaro Moskovicio pasiūlymą dėl, ap, dėl sprendimų dėl mokesčių režimo taikymo pranešimų teikimo kas ketvirtį? Ir atsižvelg, žinoma, šitas klausimas užduodamas atsižvelgiant į tai, kiek personalo dirba mokesčių inspekcijose. Ar, pras, ar įmanoma susidoroti su tokiu informacijos kiekiu, ar tas informacijos teikimas bus apskritai prasmingas, ar bus kas tą informaciją apdoroja, kas ją pasinaudoja. Galbūt visiems būtų naudinga pateikti informaciją apie tai, kokie sprendimai yra priimami, tam, kad ir privatus tyrėjai, privačios suinteresuotos institucijos galėtų analizuoti situaciją ir galbūt tokiu būdu prisidėti prie mokesčių išieškojimo. Kitas aspektas susijęs su skaidrumu ar manote, kad skaidrumo užteks tam, kad būtų išgyvendintos tokios įdingos mokesčių praktikos? Aš, pavyzdžiui, netikiu tuo. Taigi reikėtų pagalvoti apie tai, ar nereikėtų padidinti personalo išteklių mokesčių inspekcijose ir pagalvoti apie tai, ar nevertėtų apskritai uždrausti tų sprendimų dėl specialių mokesčių režimų. Paimkime, kad ir McDonald'o pavyzdį. Jie naudojasi mažutėlę dukterinę įmonę Luksemburgė, kuri neva turėtų būti tik tai inovacijų įmonė ir ty, užsimti tyrimais ir panašiais dalykais, tačiau iš tikrųjų jos tikslas buvo mokestinis e, ir mokestinės lengvatos ir turėjo būti teikiamos to, būtent tokioms įmonėms. Aš norėčiau padėkoti ir profsąjungų atstovai, ir poniai Sason už pasisakymą ir aš tikrai esu įsitikinusi, kad jūs labai pagerinsite mūsų komiteto darbą. Išgirdome, kad taupimas viešajame sektoriuje reiškia, be kita ko ir tai, kad labai sumažėjo mokesčių inspektorių ir tuo pačiu sumažėjo mokestinės pajamos sumažinti. Ir iš esmės buvo pasiekta priešingo rezultato, negu buvo siekta atleidžiant personalą. Personalo, kaip ponė Sason minėjo, buvo sumažinta ir dėl to milijardinės sumos buvo prarastos. Aš norėčiau konkretesnių skaičių, ponė Sason, dėl įmonių pelno mokesčio nesumokėjimo. Mes žinome, kad įmonės kartais gali uh, Mm, nemokėti mokesčių ne tik tai todėl, kad jos vengia tą daryti, bet ir dėl to, kad egzistuoja agresyvi valstybių mokesčių įmonių apmokestinimo politika. Galbūt jūs galėtumėte, ponė Sason, pasakyti iš tų milijardų, kuriuos minėjote, kiek milijardų tenka būtent mokesčių sukčiavimui. Kitas dalykas - personalo klausimai. Taupimas visoje Europoje viešajame sektoriuje buvo didžiulis Tai susijęs su struktūriniu reformų gyvendinimu, su taupimu ir panašiai. Ir, žinoma, pasiekmė yra tokia, kad mažėja darbuotojų viešajame sektoriuje. Graikijoje, sakysim, dabar ketiname apie atleisti 3000 darbuotojų viešajame sektoriuje, be kita ko ir mokesčių surinkimo srities darbuotojų. Ir greičiausiai taupimas neleis įdarbinti naujų žmonių šioje srityje. Todėl norėčiau paklausti, ar negalima būtų dabartinį turimą personalą tiesiog efektyviau išnaudoti. Ar yra kokiu nors iniciatyvos skatinimų programų e, darbuotojams mokesčių inspekcijose? Jeigu, sakysime, koks nors darbuotojas penkis kartus daugiau lėšų išieško, negu kad kainuoja jo išlaikymas, tai reikėtų jį kažkaip paskatinti. Ar egzistuoja kažkoks taip personalo valdymas, kažkokia programa, kažkas, kas galėtų paskatinti darbuotojus išieškoti daugiau, dirbti geriau? Trečias klausimas. Europos mokesčių sistemos yra nepaprastai sudėtingos ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl yra sukčiaujama mokesčių srityje. Ar yra kokių nors profsąjungų taikomų programų ar planų sakančių, kad reikia supaprastinti mokestinės sistemas valstybėse narėse ir tai bus atsakymas mūsų klausimus. Dėkojame. Toliau, ponas Tomas Manis. Dėkoju pirmininkė, ačiū kolegos. Tikrai buvo nepaprastai naudingi jūsų pranešimai, tai buvo tiesiog kaip šviesos pliūpsnis tamsoje. Žinau, kad mes žmonėms teikiame tam tikrą nusiraminimą, sakydami, kad, na, viskas bus gerai. Tačiau realybėje daug kas iš to, ką mes pažadame, neįvyksta. Todėl noriu paklausti, kaip praktiškai visą tai atrodys. Kas tris mėnesius bus teikiama informacija apie sprendimus dėl specialių mokesčių režimo taikymo. Kai kurie kolegos jau abejojo, ar tai prasminga priemonė. Juk visą tai reikės įgyvendinti, reikės kažkam tuos duomenys apdoroti. Jūs minėjot, kad personalo jau dabar trūksta. Tačiau dabar aš manau, kad yra problema net ne tai, kad jo trūksta, bet ar tas personalas moka su tokius duomenimis elgtis, ar jie žino, kaip jas apdaroti, ar jie turi pakankamai išsilavinimo, ar jie tuos duomenys galės teisingai interpretuoti. Automatinis keitimasis duomenimis egzistuoja apskritai keitimasis duomenimis egzistuoja, jis yra laisvanoriškas, dabar jis bus automatinis, bet pagalvokime, kad tai bus nepaprastai sudėtinga situacija. Kiekviena valstybė narė turi kitokią mokestinę sistemą ir kaip mes galėsime palyginti tos duomenys, kai turime skirtingas sistemas kiekvienoje valstybėje. Ar yra kokie nors duomenų bankai su vertimais, savokų vertimais į skirtingas kalbas? Ar kas nors informuoja tos darbuotojus apie skirtingas mokesčių sistemas valstybėse narėse? Taigi tokie būtų klausimai. Kitas dalykas. Žinome visi tą rūlingo klausimą. Buvo susitarimas su didžiais ekonomikos koncernais, su auditoriais ir tai buvo priimtas sprendimas. Ir akivaizdu, kad kažkas buvo nekontro, tuo metu nebuvo kontroliuojama. Ir aš manau, kad būtent reikia kontrolės. Ar reikia kaip nors restruktūrizuoti tas pačias mokesčių inspekcijas, kadangi jos dabar gali priimti sprendimą dėl sprendimų dėl specialių mokesčių režimo taikymo. Ir niekas jų nekontroliuoja. Aukščiausias asmuo institucijoje priima juos ir viskas. Dabar iš, be to tarpusavio bendradarbiavimas institucijos viduje taip pat nėra tobulas, kai kurie skyriai iš vis nebendradarbiauja arba negali bendradarbiauti. Ar čia galima ką nors patobulinti? Kitas dalykas, mes visi suvokiame, kad tam reikės investicijų, mums reikės pinigų tam, kad ta sistema galėtų veikti, tą kolegos jau minėjo ne vieną sykį. Taigi, prašyčiau jūsų komentarų, ačiū. Pone Beres, socialdemokratų frakcijos vardu, ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti Jums Ypač e, padėkoti už McDonald's atvejo pristatymą. Manau, kad tokį tyrimą turėtų atvykdyti komisija. E, bet e, jeigu tokį studiją pristato profs, valstybės tarnybų profsąjungos atstovai, tai tikrai labai daug ką iliustruojantis atvejais noriu pakalbėti apie kai ką kitą. Kartais labai nejaukiai jaučiuosi, kalbama apie e, sprendimus dėl mokesčių, nes tie vadinami e, rulings yra e, sprendimai taikyti išimtis įstatymams, priimami valstybėje. Kaip e, vertinti ABPO e ar kitų organizacijų argumentus, kad būtina užtikrinti informacijos mainus tarp administracijų, kad užtikrintume pasitikėjimo klimatą. Tačiau konkreti administracija turi suvokti, kad skaidrumas jai pačiai naudingas, nes e, jai būtina e, užtikrinti mokesčių administracijai, būtina užtikrinti, kad valstybė būtų surenkami mokesčiai ir tuo pat metu užsimti ir tokiais, na, ne visai švariais reikalais. Kalbu apie tos sprendimus. Jūs sakote, kad reikia siekti daugiau skaidrumo. Jūs čia turite galimybę, jūs galite pasižymėti šioje kovoje ir užtikrinti geresnę, jums reikalinga geresnė prieiga prie, prie informacijos. Tačiau kaip įtikrinti administracijas, kad jos taip pat suinteresuotos e, tuo skaidrumu, kad jiems tai naudinga. Ir bendradarbiavimas, e, atrodo, yra trampasminių klausimų, nes mes jau pernelik ilgai apie tai kalbame. Kitas, e, na, šiek tiek opesnis klausimas Ar jūs žinote apie atvejus arba apie tai, kad mokesčius, sprendimai dėl mokesčių sistemų būtų buvę priimti korupcinėje situacijoje ir kaip patikrinti, kokiu, kokio ligmens, kokiu lygmenio konkrečioje administracijoje, valstybės valdymo sistemoje tokie sprendimai priimami ir ko, kokiame hierarchijos laiptelėje atsiranda tie sprendimai dėl, dėl mokesčių sistemų. Buvo daug kalbėta apie tai, kad stinga lėšų mokesčių administracijoms, kad tai tampa uždarų ratų. E, na, čia jau buvo minėtas Graikijos sprendimas sumažinti mokesčių inspektorių skaičių, sumažinti mokesčių administracijos personalą. Ir ilgą laiką jau man susidaro įspūdis, kad komisija vengia pradėti tokių atvejų tyrimą, išnagrinėti tokias situacijas. Ar uh, reiktų paraginti komisiją aktyviau įsitraukti į kovą su mokesčių uh, vengimu ir, ir siekiu užtikrinti e, tolygesnę mokesčių sistemą. Pirmininkas, dar šeši kalbėtojai paprašė žodžio, bet dėja aš labai atsiprašau, bet negaliu suteikti galimybės jiems pasisakyti, mes jau ir taip vėluojame pagal darbo tvarkę ir kaip jau sakiau, mūsų e, šiandienos posėdį mes, mes nepadalinė dvi dalis ir jos turi žimti tiek pat laiko. Ir negalime Mm, atimti iš vienų kalbėtojų laiko, suteikdami daugiau galimybių kitiems kalbėtojams. Ar galėtumėte dabar atsakyti, bet kalbėti nedaugiau nei dvi minutės, atsakant į užduotus klausimus? Ir uh, detalesnius atsakymus, kurių pagėdavo mūsų nariai. Galbūt galėtumėte e, pateikti raštu, elektroniniu paštu arba žodžiu juos išsakyti po posėdžio, nes kitaip mes e, neįveiksime visų numatytų darbų. Nežinau, kas padės, galbūt. Pone, dabar iš kitos pusės suteiksime galimybę kalbėtams pasisakyti. Ačiū. Uh, Ačiū. Trys dalykai. Buvo pateiktas klausimas, e, kogi būtų galima tikėtis arba kokių teisės aktų reikėtų, kad būtų galima susidoroti su vengimu mokėti mokesčiais. Aš sakyčiau, kad mums reikia vyriausybių, mums reikia Europos komisijos, taip pat ir parlamentų, kurie galėtų užtikrinti viešųjų paslaugų kokybę. Mums būtina pagrysti ir įteisinti mokesčius. Daugelis didelių įmonių ne tik vengia mokėti mokesčius, bet ir užsijima gan agresyvę lobistinę veiklą, kad būtų e, sumažintas nominalusis pelno mokestis, pavyzdžiui. Mums ir būtina padaryti viską, kad tai pasikeistų. Mums reikalinga progresyvinė mokestinė sistema, kuri galėtų finansuoti viešasias paslaugas piliečius. Todėl mes ir nepritarėme komisijai. E, komisija teigia, kad reikia būti draugiškiams verslui, reikia sutelkti visą dėmesį į augimą, tačiau mokesčiai apima kur kas platesnį ratą klausimų. Daugelis įmonių klausia, kodėlgi mums reikėtų mokėti tokį mokestį. Taigi tai yra vienas svarbus e, dalykas. Kitas e, dalykas - informacijos e, teikėjai. Aš norėčiau atsakyti į šį klausimą. Vienas iš informacijos teikėjų LuxLeaks byloje E, buvo labai svarbus. Jo dėka mes sužinojome e, apie mokesčių vengimo mastą. Mes turime apsaugoti tokius asmenis ir, žinoma, turime e, saugoti tokią informaciją. Yra kur kas svarbesnė negu, negu kad konfidencialumas ar verslo paslaptis. Šiuo metu yra kalbama apie slaptą priekybą ir, žinoma, ją reikėtų riboti. LuxLeaks atskleidė e, tokius skandalus, kurie pasitarnavo visuomeniai. Taigi e, informacijos pateikėjus reikia saugoti, joms nereikėtų numatyti skirti baudas arba griežtesnės bausmes. Taigi kaip būtų galima tokius asmenis apsaugoti, manau, kad mums reikia Europos lygių numatyti apsaugos nuostatos ir tai yra diskutuojama šiuo metu, svarstant vieną iš direktyvų. ES teisės aktai šioje srityje yra būtini. Dar keletas dalykų. Daugelis iš jūsų sakėte, kad mokesčių vengimas yra teisėtas, dėl to mums reikia keisti teisės nuostatas. Kalbėjote apie tai, kaip taip gali būti, kad McDonald's E, vengia mokėti mokesčius. Taigi mokesčių vengimas ar mokestinis sukčiavimas, skirtumas tarp šių dviejų dalykų yra e, subtilus. Pagal laks lygs galima sakyti, kad visa tai yra teisėta, tačiau mums reikia įrodymų įrodyti, kad tai yra neteisėta. Mums reikia ES teisės aktų, nacionalinių teisės aktų nuostatų, pažiūrėti, ar tai atitinka EBPO rekomendacijas. Taigi būtina svarstyti visą teisinį pagrindą. Turime išnagrinėti, ar tai yra teisėta ar ne. Ta pati būtina padaryti ir McDonald's atveju. Ir žinoma, būtina keisti teisės aktus Kalbant apie intelektinę nusavybę, aš tikiuosi, kad e, sulauksime teigiamų pokyčių e, ir šioje srityje. Ačiū dabar, ponas Goris. Uh, e, Dėkuoju. Aš tikrai pritariu tam, ką pasakė mano kolegė, atsakydama į jūsų klausimus. Kiekviena įmonė turi žinoti, norėdama vykdyti savo verslą Europoje, turi mokėti mokesčius. Ir tą reikia labai aiškiai pasakyti, labai svarbi yra komunikacija šioje srityje. Įmonė, kuris tengiasi išvengti mokesčių mokėjimo, nėra politiškai žiūrint korektiška įmonė. Mes turime kelti klausimą dėl tokių įmonių vaidmens. Žinoma, visi dabar sako, kad reikia supaprastinti mokesčių surinkimo sistemas. Visi to reikalauja, visi apie tai kalba, bet iš esmės nieko nevyksta. Taigi šioje srityje reikėtų pasistengti labiau. Dar vienas dalykas žmon, dauguma žmonių, kuriems mes atstovaujame, vienai par kitaip yra susijęs su sprendimais dėl mokesčių, bet jie, tie žmonės, tie inspektoriai, tų sprendimų nepriima. Sprendimus priima aukščiausių lygmenių jų vadovai. Ačiū. Ačiū, pirmininkė, noriu likti, palikti po, vieną sekundę ponui Raja atsakyti klausimą apie Portugaliją, o aš pats kalbėsiu trumpai. Buvo kalbėta apie neteisėtus metodus, pašančius įstatymus ir tikrai e, sukčiavimą mokesčių srityje. E, mes kalbame ne tik apie mokesinius rojus ar e, mokesčių sprendimus. Mes, mums, mes tai suvokiame kaip visiškai amoralę situaciją. E, ir e, kuomet siekiama didžiausios naudos, darant įvairius kompromisus. Ir iš tikrųjų turime nepamiršti, kad, kad kovojame dėl visuomenės nuomonės ir, ir kad kurie, kokios ribos šiandien dinksta. Ir e, LuxLeaks skandalų nagrinėjimas turi vykti skaidriai. Ir būtent Europos parlamente, kur čia šiandien esame, reikia kalbėti apie tai nes komisija. Mes nuolatos e, bendravome su komisija ir su mokesčių direktoratu. Ir tautinė. Iš tikrųjų, kalbame apie didžiulius informacijos srautus, kurias reikia valdyti. Galbūt reikia ne tik vykdyti, siekti prevencijos jeigu kažkas įrašyta sutartyje, tai taip ir turi būti. Reikia iš tikrai, tikrai kvalifikuotų, parengtų specialistų, kurie žinotų užsienio kalbas ir tie turi dirbti šiuose postuose. E, džiugu, kad susilaukėme tokio susidomėjimo. Ir turime kalbėti apie pagrindinę administraciją ir mūsų šalise ir mes norime žinoti, kad viskas mes norime, kad viskas būtų tvarkoma tinkamai, ypač mokesčio srityje, tačiau iš tikrųjų taip nėra, būtent šioje srityje. Ir vėlgi grįžtų prie mokesčių sprendimų. Neskaidrumas tokių sprendimų, kurie primami uždarose kabinetuose arba kažkokiam lygmenį, galbūt reikia kažkokio tai, kažkokios ekspertų kolegijos, kuri nuolatos tikrintų situaciją šioje srityje. O kalbant apie mūsų poreikius, nebijokite, kad tai bus mūsų kito pasisakymo, kitos studijos tema. Pavyzdžiui, e, Prancūzijoje atleista, panaikyta 30 tūkstančių postų šioje srityje. Mums reikia e, technologijų specialistų. Ir mums ypač reikia kvalifikuotų kompiuteristų. O kalbant apie duomenų panaudojimą, kurios gauname, aš visiškai sutinku su čia kalbėjusią kolegę, bet e, mes dirbantis mokesčių srityje turėtume turėti galimybę e, imtis ir tokių atvejų, kuomet, e, na, pavagiami duomenys apie asmenys, taip pat imtis e, e, administracinių sankcijų. Prašau, porą žodžių. Labai trumpai. Na, skaidrumo lygi šiol tikrai nebuvo per daug. Ir duomenų apsikeitimas tikrai buvo nekažinkoks jeigu kalbėsime apie Europą. Be to, nepamirškime, kad kai kurios valstybės tiesiog konkuruoja mokestinė prasme ir nieko čia nepadarysi. Mes taip pat turime Portugalijoje tokių sprendimų, kurie yra susiję su konkurencija mokestinėje srityje. Ir mokestinė konkurencija, kuria užsiema valstybės narės, tokioje konkurencinėje aplinkoje, kurią kūrė valstybės narės neįmanoma užtikrinti skaidrumo, tai yra prieštaravimas. Abu du šie principai prieštarauja vienas kitam, todėl tai nėra realistiška. Sakykime, įmonės, kurios laiko pinigus užsienyje, mm, gali pasakyti, kad mes turime, pavyzdžiui, 500 milijonų ir 7,5 procentų sumokėjom mokesčių kažkur kitur Ir mes negalime net paklausti, iš kur tie pinigai atėjo, kur jie atsirado. Ir niekas netyrė tos situacijos toliau. Užtenka, kad jie tai deklaruoja. Be to, asmenų, kurie pasinaudoja tokiamis sistemomis sąrašas, buvo žinomas tik tai Portugalijos bankui. Finansų inspekcija net negavo tokių sąrašų. Taigi yra įmonių, kurios, kuriuo atžvilgiu buvo priimti sprendimai dėl mokesčių, jie tam tikrą prasme buvo atleisti nuo mokesčių, gavo tokią mokestinę amnestiją ir apie tai finansų inspekcija nieko nežino, tai žino tik tai bankas. Ir niekas šitos situacijos netyrė. Portugalijoje dabar yra nesumokėta maždaug 14 milijardų eurų mokesčių. Tiek mokesčių mums trūksta, tiek mes jų turime išieškoti vienaip ar kitaip. Tam reikia žmonių, tam reikia įrangos, tam reikia priemonių, instrumentų, kompiuterių, kitaip mes nieko negalėsime padaryti. Taigi, mes galėtume tos pinigus gauti, bet neturime tam išteklių. Ačiū. Ačiū, Noriu pasakyti ką apie informacijos teikėjus, apie, pažiūrėjau, tokiais atvejais, kai, kai, kaip pinigų plovimas arba sukčiavimas. Ir atvejus, kurie nagrinėjami pagal baudžia, baudžiamosius įstatymus, apie tokius atvejus būtina pranešti prokuratūrai buvo užduotas klausimas apie mokesčius, e, klausimus, apie mokesčių sprendimus ir apie atvejus, apie tai, kaip interpretuojami mokesčių įstatymai tokiais atvejais. Pavyzdžiui, tai gali būti tiesiog sukčiavimo atvejis ir e, valstybės e, pareigūnas turi perduoti informaciją apie tai prokuratūrai E, kolegė kalbėjo apie, apie konkretų atvejį, apie konkretaus asmenio bylos nagrinėjimą Luksemburgė. Tyrimas pradėtas. Taip pat noriu pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta apie pranešimą spaudai. Kovo 18 dienos Komisija tame pranešime spaudai e, e, teigia, kad ji e, tirs šį atvejį ir kad ji nagrinės galimybę patvirtinti naujus reikalavimus dėl įmonių veiklos skaidrumo. Pavyzdžiui, pareikalauti, kad įmonės skelb, skelbtų tam tikrą E, informaciją apie savo mm, finansinio balanso ataskaitas, ypač tarptautinėms įmonėms bus taikomi tokie reikalavimai. Na, sakyčiau, kad nėra valios e, imtis veiksmų nedelsiant ir ryštingai. E, ačiū. Ačiū už tai, kad nesistengėte būti pernelyg diplomatiški, kad kalbėjote tiesiai išviesiai ir manau, Tad visi kolegos tikrai susidomėjimu išklausė jūsų pasisakymų ir jūsų atsakymų. Ačiū dar kartą. O dabar periname prie antros mūsų e, renginio dalies. Ir dabar išklausysime tų profesijų atstovų pasisakymų, kurie vaidina ypač svarbu vaidmenį e, interpretuojant ir e, taikant įstatymus. Tai e, ekspertai dirbantis ne viešajame sektoriuje, išklausysime Europos mokesčių konsultantų federacijos atstovų, taip pat Europos apskaitininkų federacijos atstovų ir nepriklausomų mažmenos prekybos tinklų Europoje atstovų. Noriu visų pirma suteikti žodį ponui Henk Koller ir paprašyti, kad apsiribotumėte savo pasisakymuose, kad nekalbėtumėte per ilgai ir paskui bus klausimų ir atsakymų raundas. Pone Koller, žodis jums. Thank you very much, Mr. Uh, Chairman. Um, the European Federation... Ačiū, ponia pirmininkė. Mokesčių konsultantų Europos federacijos džiaugiasi galėdama dalyvauti šiame posėdėje, ne todėl, kad mes turime politinių motyvų ar interesų. Mes turime jums ką pasiūlyti, būtent savo žinias. Kodėlgi mes norėtume pasiūlyti savo turimas žinias? Todėl, kad tą darome įprastai tiems klientams, kurie siekia gauti mūsų paslaugos, bet taip pat ir dėl to, kad mes galime prisidėti prie visuomenės gerovės. Viskas, taip pat ir mokestinė sistema labai greitai keičiasi. Mes save laikome tais specialistais, kurie nesiekia veltis į politinės diskusijas. Tačiau regis, kad nebeįmanoma išlaikyti tokios padėties ir tai nėra blogai. Mes atėjome čia tam, kad pateiktume savo turimas žinias, kad jomis pasidalintume. Kalbėsiu 10 minučių, bet noriu paraginti jūs e, kreiptis į mus, nes mes matome labai daug nesusipratimų. Pavyzdžiui, šiandien apie tai buvo kalbama apie vieną iš jų. Ir apie kitą aš taip pat norėčiau kalbėti. Sakoma, kad mes esame mokesčių vengimo pramonė. Mokesčių e, konsultantai nagrinėja e, vengimo mokėti mokesčius e, klausimus. Mūsų vaidmuo yra padėti klientams e, laikytis įsipareigojimų. Be mūsų, be patarėjų mokesčių klausimais tai būtų beveik neįmanoma. Galima tą vadinti agresyvių mokesčių planavimu, tai taip pat yra mokesčių konsultantų darbo dalis. Tačiau negalime pamiršti, kad mes atstovaujame tuos konsultantus, kurie dirba ne tik nacionaliniu lygiu, bet ir mažose ir vidutinio dydžio įmonėse. 90 procentų mūsų atliekamo darbo yra skiriama mažoms ir vidutinėms įmonėms bei kitoms įmonėms, kurios yra atsakingos už e, laikymasi, tam tikrų nuostatų laikymasi. Aš dabar nekalbėsiu apie tai, kas yra siektina, kas nesiektina, nes tai yra politikų sprendimai. Aš tiesiog norėčiau pateikti keletą e, pastabų, keletą komentarų apie tai, kas mūsų nuomonę e, šiandien vyksta. Sprendimai dėl mokesčių mūsų nuomonė yra gera priemonė, kuri gali užtikrinti tikrumą mokesčių mokėtojams kai jie sudaro tam tikras tam tikrus sandorius, jie žino, kokios taisyklės joms bus taikomos. Tas tikrumas yra labai svarbus, tampa akivaizdu, kokios nuostatos bus pritaikytos. Taip, e, sprendimai dėl mokesčių patvirtina, kad yra tam tikrų netitikimų ir kol jų bus, E, bus akivaizdu, kad reikia imtis e, tam tikrų veiksmų. Mes, kaip konsultantai mokesčių klausimais, e, sutarėme, kad sprendimai dėl mokesčių kartais yra skiriami ir privačioms įmonėms, ne tik individualiems asmenims. Vienas iš nesusipratimų, kurį mes e, gan dažnai fiksuojame, yra nepageidaujamas mokesčių planavimas, kuris yra nesažiningas vienos ar kitos pusės atžvilgių. Jis taip pat gali būti nesažiningas ir įmonių atžvilgių, nes susidaro nesažiningos konkurencijos sąlygos. Šios diskusijos metu akivaizdu, kad neklausama prieš ką sukčiaujama. Galima paimti McDonald's e, bylą. Aš nenoriu cituoti konkrečių įmonių atvejų, nes e, nežinau tiksliai visų detalių, tačiau atrodo, kad licencijos mokesčio mokėjimas nėra pagrindinė problema. Esama intelektinės nuosavybės e, sąlygų buvo sukurta tam tikra vertė pagal frančizę ir licencijos mokesčiai yra mokami, tačiau pelnas gaunamas e, iš tokių licencijų atrodo yra neapmokestinamas. Atrodo, kad Luksemburgas leidžia e, taip elgtis, tačiau tai yra nesažininga. E, kitas dalykas, prieš ką nusikalstama, prieš kokią įmonę ar prieš kokią valstybę. Yra daug pateikta šiomis dienomis duomenų, kurie rodo, kad pelnas yra neapmokestinamas ir jis turėjo būti apmokestintas šalyje, kuri tyčia arba akivaizdžiai e, leidžia tai. E, McDonald's, pavyzdžiui, nėra europinė įmonė. Europos šalis moka licencijos mokestį, tačiau pagrindinis klausimas yra štai koks, kuri šalis būtų gavusi pelno iš uh, E, mokesčių nuo licencijos e, mokesčio. Galime žiūrėti į daugelį pavyzdžių. Tarkime, Junktinės Amerikos valstijos leidžia įmonėms elgtis e, būtent taip. Aš turiu jūs įspėti, kad jeigu pakeisime įstatymus taip, kaip yra šiuo metu siūloma, tokios pajamos nebebus neapmokestinamos. Taigi e, iš dalies ir mūsų mokesčiai bus e, paimami iš mūsų. E, kitas dalykas, dar vienas mano pastebėjimas, yra tas, kad mes pervertiname įmonių pelno mokestį. Šis mokestis sudaro nedidelę augimo dalį. Mes kaip konsultantai E, sakome, kad e, reikėtų pagalvoti apie e, šį mokestį. Kągi šiandien darome mes ir EBPO, mes bandome pataisyti situaciją, taikant tas pačias priemonės. Galbūt reikėtų panagrinėti galimybę pritaikyti radikalesnės priemonės. Dar vienas dalykas - skaidrumas. Žinoma, mes tam neprieštaraujame. Aš e, norėčiau, kad būtų skelbiami viešai visi individualūs sprendimai, taip pat teikiamos valstybių ataskaitos. Labai gerai, kad keičiamasi tokia informacija, labai gerai, kad ES stebi, kaip yra taikomos valstybės pagalbos taisyklės. E, tačiau e, visa tai išlieka labai sudėtinga Ir e, būtina, kad tokia informacija atsirastų ne tik žiniasklaidoje, bet ji būtų svarstama tarp mokesčio administracijų. E, politikai e, prašo dviejų dalykų - paprastų teisės aktų ir sąžiningų įstatymų kai mes siūlome paprastus teisės aktus, kai kurie politikai pradeda sakyti, kad tai būtų nesažininga ar neteisinga e, vienos ar kitos pusės atžvilgių ir galiausiai teisės aktai, kurie yra patvirtinami, būna gan sudėtingi. Aš tikiuosi, kad tokia situacija per ateinančius metus pasikeis. Žinoma, valstybės konkuruoja viena su kita, jos nori konkuruoti, ES teigia, kad nenori, kad jos valstybės narės konkuruotų ir siekia geros, tinkamos mokestinės e, situacijos ES. Bet nepamirškime, kad Europa ir ES nėra visas pasaulis. Europa yra labai maža. E, Šveicarija nepriklauso ES, daugelis pasaulio valstybių taip pat nėra nei Europoje, nepriklauso nei ES. E, aš baigsiu savo pasisakymą. Esu pasirengęs atsakyti jums į jūsų klausimus. Ir aš tikiuosi, kad mūsų turimos žinios padės išvengti tų šiuo metu esančių nesusipratimų. Dėkoju ponui Koler, dabar suteiksiu žodį e, ponui Butelista, e, kuris yra Europos atskaitinkų federacijos vadovas. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai. Noriu padėkoti už kvietimą Europos e, apskaitininkų federacijai dalyvauti šiame renginyje. Kadangi stinga laiko, aš nepristatinėsiu savo organizacijos, bet norėčiau e, akcentuoti vieną dalyką. E, mūsų organizacija vienyje e, apskaitininkus, dirbančius įvairiose e, šalise, stambiose ir smulkiose, taip pat privačiame ir viešajame sektoriuje. Apskaitininko Apskaitininkai, tai profesionalai yra uh, pasirengę siekti tokios uh, apskaitos sistemos, kuri atitiktų 21 amžiaus reikalavimus, tačiau tokios dar nėra. Uh, Kaip jau sakiau, tarptautinė mokesčių sistema yra visiškai pasenusi ir tai nieko nauja. Nauja yra tai, kad finansų krizė, dėl finansų krizės visuomenė ir viešieji finansai susiduria su papildomu e, su papildoma našta ir taip pat įstatymų, kuriems daromas ypač didelis spaudimas. Mes tai, apie ką kalbame šiandien, buvo net neįsivaizduojama prieš tris metus, nežinau, ar tai suvokėme. Tačiau turėtume, labai atsar, turėtume būti labai atsargus, nes būtų nesažininga ir netinkama vakar buvusias priimtinas normas vertinti šiandienos vertybių šviesoje. Todėl noriu pasidalinti keliomis išalgomis apie tai, kaip galėtume išspręsti iškilusias problemas. Noriu akcentuoti e, būtinybę supaprastinti ir siekti skaidrumo. Manau, kad šiandienos diskusijos puikiai e, tai įrodo. Manau, kad naudingiausias dalykas būtų terminų supaprastinimas, nes vis dar išlieka nesusipratimas, vis dar maišomi naudojami terminai, tai labai kenkia diskusijoms. Todėl noriu pasakyti, kad apskaitininkai smerkė mokesčių vengimą ir sukčiavimo mokesčių srityje yra pasirengę padėti kovoti su šiuo reiškiniu. Tačiau, kaip jau buvo pasakyta, mokesčių vengimas, vertinant techninių požiūrių, yra teisėtas. E, kalbame apie tą taip vadinamą e, mokesčių planavimą ir čia turėtume pasirinkti patį veiksmingiausią ir mažiausiai kainuojantį mokesčių mokėtojų sprendimą. E, atsižvelgianti visus teisėtus reikalavimus. Mokesčių mokėtojai privalo sumokėti tai, kas, ko reikalauja įstatymas ir nieko daugiau. Reikia pažymėti, kad ne, daugelį Europos šalių teismuose mokesčių konsultantams tai pateikiami kaltinimai dėl to, kad jie padeda įmonėms išvengti mokesčių. Uh, agresyvus mokesčių planavimas e, reiškia, kad egzistuoja teisėtas mokesčių planavimas ir neteisėtas mokesčių planavimas. Nors e, formaliai, žiūrint pagal įstatymo raidę, abu mokesčių planavimo atvejai yra neprieštarauja įstatymui. Kalbame apie atvejus, kuomet mokesčiai mokesčių planavimas e, rengiamas taip, kad būtų galima išvengti mokesčių. O pasitelkiant galiojančius įstatymus, nors tų įstatymų paskirtis yra kitokia. Buvo minėtas supaprastinimas, buvo minėta, kad administracinių procedūrų supaprastinimas labai pagelbėtų. Patiksiu vieną labai banalų pavyzdį. Valstybės narės net nesugeba susitarti dėl bendro, bendros PVM gražos ES lygmenių. Keletą kartų buvo minėtas technologijų klausimas šiandien, tačiau e, technologinės galimybės dar nėra išnaudojamos e, informacijos analizai. Daugelį šalių apskaitininkai prisideda prie naujų technologinių sprendimų įgyvendinimo ir procesų modernizavimo. Tačiau dar svarbesnis dalykas būtų e, įstatymų supaprašymas, nes mokesčių įstatymai yra sudėtingi, ypač nacionaliniu mastu. Ir iš tikrųjų mokesčių įstatymai yra e, kel, per keletą kartų patvirtintų e, atskirų priemonių rezultatų. Mokesčių įstatymas tai yra paskatų, taip pat yra ir š, pilkųjų zonų. Ir dažnai mokesčių įstatymai vietoj to, kad skatintų investicijas, e, jas atbaido. Tai ypač aktualu iš tarptautinės perspektyvos, nes globalinės ekonomikos kontekste Europa yra ta erdvė, kur mokesčiai yra labai dideli. Europa nėra tvirtovę nes mo, šiuo požiūriu, nes mokesčių klausimai yra valstybių narių kompetencijos dalis, nacionalinės kompetencijos dalis. Tačiau tai susijęs su, nenumat, su, ne, su ne, neplanuotais rezultatais. E, tačiau sprendimus priima nacionalinės administracijos. Taip pat uh, bendra konsoliduotojų pelno mokesčio bazė. Dar vienas, dar vienas atvejis, kur supaprastinimas labai pagelbėtų, ypač verslui. Tačiau Europos komisija e, BKPMB klausimų dirba jau 15 metų, o konkrečios pažangos dar nėra. Tam, kad išspręstume šią painiavą, e, pasitelkiant mokesčių sprendimus dažnai užtikrinamas skaidrumas. Tačiau reikia atskleisti nemažai informacijos mokesčių administracijoms. Todėl nemanau, kad reiktų atsisakyti tų konkrečių sprendimų mokesčių klausimais, nes kitaip tai labai daug kainuotų ekonomikai. E, mokesčių administracijos turėtų labiau bendradarbiauti ir užtikrinti skaidrumą. Ir būtų logiška, jei mokesčio administracijos dalintųsi informaciją apie mokesčių sprendimus. Ir reikia pažymėti, kad praeitie tokia galimybė jau, jau buvo atsiradusi, tačiau ji nebuvo išnaudota. Tačiau, kalbant apie skaidrumą, atskleidžiama informacija turi būti aktuali ir prasminga. Perteklinis informacijos kiekis nepadės mokesčio administracijai kovoti su e, agresyviu mokesčių mokesčių planavimu, ir, o piliečiams įsitikinti, kad valstybėje siekia užtikrinti jų interesus. Manau, kad e, ataskaitų teikimas e, konkrečiose šalyse gali būti nenaudingas, jeigu nebus, suvoktas, nebus suvokti esminiai dalykai. Bendra mokesčio bazė tikrai būtų naudingas dalykas. Reikėtų E, neįvesti didelio skaičiaus reikalavimo atskleisti informaciją įvairiose instancijose, tai tik neštų sumaišties. Bet reikia nepamiršti, kad e, viešųjų administracijų technologiniai gebėjimai tikrai būtų tikrai turėtų būti stiprinami. Bet ir tai neišspręs visų problemų. Manau, kad reikia išanalizuoti šviežių žvilgsnių pažvelgti į mokesčių politiką, nes kitaip e, vis niekas nepasikeis. Taip pat reikia suvokti, kokioje naujoje realybėje gyvename. Šiandien pasaulinėje skaitmeninėje labai susijusioje ekonomikoje uh, E, valstybių sienos nieko nebereiškia ir užtikrinti ir, ir, ir sukūriamą naudą labai sunku susijęti su konkrečiu veikėju ar su konkrečia teritorija. Reikia išteklių ir, ir šalis ir toliau stengsis pritraukti talentus ir toliau kurs mokestinės paskatas. Tai gerai verslui, tačiau reikia taisyklių, kad apgintume laisvą rinką ir užtikrintume e, visuomenės interesus. Galbūt valstybės galėtų susitarti dėl naujų mokesčių konkurencijos parametrų mokesčių įstatymai taip pat e, turi pereiti į geresnio reglamentavimo epochą. Reikia atlikti poveikio vertinimą, įvertinti ir Europos parlamento bei tarybos teikiamus pakeitimus, kai kalbame apie Europos mastą. Tačiau turime pažvelgti dar plačiau. Šiandien mokesčių politika negali ignoruoti aplinkos sauginių ir iššūkių, taip pat socialiniam tvarumui kylančių iššūkių. Mums visiems tenka atsakomybė imtis iškylančių problemų. Mes visi esame suinteresuoti uh, E, visi suinteresuoti mokesčių, teisinga mokesčių sistema. Tačiau didžiausia atsakomybė, ponės ir ponai, tenka įstatymų kuriejams, nes tik jie gali pakeisti taisyklės, o ne kas kitas. Ir reikėtų nevengti tos atsakomybės. Mūsų federacijos nariai manome, mano, kad mokesčių politika yra visos visuomenės užduotis ir mes esame pasirengę suvadinti mums tenkantį vaidmenį. Toliau mm, pona, pone Razy Batjani, e, nepriklausomos mežmenininkų Europos atstovas. Today. Dėkoju, pirmininkė, ačiū už tai, kad pakvietėte mane į šį posėdį. Sunku man dabar bus kalbėti po mokesčių inspektorių, po mokesčių konsultantų pasisakymų, bet aš esu teisininkas, taigi pabandysiu. Na, aš pakalbėsiu apie tai, kaip į tai šias problemas yra žiūrima iš mažmeninės priekybos pozicijos. Mes esame asociacija, kuri vienyje mažmeninės priekybos įmonės ir mes turime labai progresyvių narių iš visos Europos, matote ekrane kai, kuriuos, iš, kai kurių iš jų pavadinimus mūsų nariai yra nepriklausomų, taip pat ir nepriklausomos mažmenininkų asociacijos, kurias sudaro smulkios vidutinės įmonės susibūrę į tokias asociacijas tam, kad galėtų na, teikti atitinkamai paslaugas, kokybiškesnės paslaugas ir pasinaudoti sinergijomis. Mes turime keletą narių, kurios, kurie yra asociacijos iš Ispanijos, Vokietijos, Prancūzijos ir kitų šalių. Na, kita skaidrė yra labai svarbi mums, kadangi mes čia parodome, kaip mes prisėdame prie Europos ekonomikos. Mūsų tikrai labai nemažas svoris Europos ekonomikoje, mes čia vykdėm pagrindinį vaidmenį, atstovaujame 363 įvairiausius mažmenės priekybos taškus ir turime maždaug 5,5 milijono darbo vietų. Mūsų apyvarta mažmenė prasme yra 300 milijardų eurų ir tikrai daug sumokame įmonių pelno mokesčio, nes nepriklausomi mažmenės prekybos e, taškai, mažmenės prekybos įmonės sumoka tikrai labai daug mokesčių vietos biudžetams. Trumpai apžvelgsiu, kokia yra situacija mažmenės prekybos srityje šiandieną. Mažmenė, mažmeniai prekybininkai turi konkuruoti uh, su stambiais tinklais visomis prasmėmis, dėl sandėlių, išteklių, srautų ir panašiai. Internetas labai padeda, internet, interneto atsiradimas sukūrė visą internetinės priekybos sistemą ir su ją taip pat tenka konkuruoti. Uh, ir tokia konkurencinėje, konkurencingoje aplinkoje labai svarbu, kad sąlygos konkuruoti būtų vienodos. Šiandien visgi matome, kad sąlygos nėra vienodos, jos nėra sažiningos, nėra teisingos, kadangi taikomi skirtingi mokesčių tarifai. Aš pateiksiu pavyzdį. Matyti, kad bet viena, bet kuri, sakykime, iš mūsų narių mažmeninės priekybos įmonė moka maždaug 22 procentų dydžio pelno mokestį. O vienas iš mūsų pagrindinių konkurentų, kuris buvo šiandien ne vieną kartą paminėtas, moka mažiau negu 1 procentą pelno mokesčio. Tai kur čia sažininga konkurencija? Taigi kaip mūsų nariai gali konkuruoti sąžiningai kainą paslaugomis su tokiu veikėju, kuris moka daug mažiau mokesčių. Jeigu mūsų asociacijos nariai sumoka 22 procentus pelno mokesčio, o pagrindinis jų konkurentas sumoka 1 procentą pelno mokesčio. Čia negalime kalbėti apie jokias sažiningas ar vienodas konkurencijos sąlygas rinkose. Aš nemanau, kad tokios taisyklės yra uh, draugiškos verslui ar skatinančios verslą. Šiandien kolega vienas iš prancūzijos taip pat minėjo šią savoką nesikį. Draugiška verslui aplinka. Taigi, čia yra dar ir ne tik teisiniai dalykai, kurie vaidina vaidmenį, bet ir moraliniai dalykai. Nuostata mokėti ar nemokėti mokesčių. Aš Man, manau, kad galime pasakyti, kad mokesčių našta yra perkelta į smulkių nacionalinių, ant smulkių nacionalinių, smulkių ir vidutinių įmonių pečių. Ir tikrai reikėtų atsižvelgti į tai, kad vienaip yra traktuojami didieji, kitaip smulkieji. Yra aiški takoskira tarp įmonių, kurios E, elgesi ir su kuriomis elgiamasi sažiningai ir tos, kurios elgesi nesažiningai ir naudojasi kažkokiais privalumais. Ir aš manau, kad galiausiai vis dėlto nukenčia piliečiai, kuriems tenka mažesnė mokės, surinktų mokesčių dalis. Jie tiesiog netenka kažkokios mokesčių dalies dėl to, kad tam tikra įmonė nesumoka mokesčių kitoms, sakykime, mūsų įmonėms, mažmeniniams tinklams, tai reiškia, aišku, ir daug sudėtingesnės darbo sąlygas, daug sudėtingesnį patekimą į rinką, kainos mažinimo priemonių problemas ir panašiai. Jie tiesiog neturi erdvės veiksmų laisviai. Šiandien kalbėjome apie tai, kad e, tai ne vien teisinis, bet ir moralinis klausimas nes e, kiekvienas turi stengti sąžiningai prisidėti prie viešojo gėrio, prie viešojo sektoriaus finansų. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad konkurencijos e, skyrius Europos komisijoje imasi dabar kažkokio tai, kažkokių veiksmų, kad šiek tiek pataisytų susidariusią padėtį. Na, kuriuo požiūriu tai yra moralinis klausimas Mes, aišku, galime didinti mokestinį skaidrumą, kaip minėjo keletas kolegų, kalbėjo prieš mane, bet vien to nepakaks. Pasikeisti informaciją dėl to, kokie sprendimai dėl mokesčių priimti vienoje ar kitoje šalyje, nėra pakankama priemonė. Reikia konkretesnių veiksmų, kurie pakeistų įmonių elgseną. Kaip paskatinti įmonės mokėti sąžiningą pelno mokestį. Galbūt reikėtų pasiremti EBPO patirtimi, Ten yra nustatytas vadinamas BEPS e, veiksmų planas, BEPS veiksmų planas ir čia 12-13 veiksmas būtų labai svarbus. Čia kalbama apie korporacijos struktūros atskleidimą, galėtų būti pagalvota ir apie vieningą ES sistemą, bet to reikėtų atskleisti mokesčių tarifus, kurie yra mokami. Įmonės turi mokėti mokesčius ten, kur yra jų nuolatinė buveinė, tas jau yra minėta. EBPO mano, kad tai sumažintų pelno keliavimą, pelno perkelimą iš vienos įmonės į kitą, iš vieno filialo į kitą, kadangi tai yra labai dažnai didelės tarptautinės korporacijos ir sunku sužiūrėti, kur kokie srautai nukeliauja. Uh, ir tam tikra nu, finansų institucija, finansų inspekcija nelabai turi galimybių patikrinti tos įmonės visus filialus, kadangi e, pelnas yra išskirstytas po įvairias šalis. Dabar pakalbėsiu apie mokesčių tarifų harmonizavimą. Šiaip nemanau, kad tai yra realistiškas sprendimas, kad jis būtų įgyvendinamas. Jeigu mes vienodinsime tarifus pelno mokesčiui, visoje Europos Sąjungoje, tai žinote, kas prasidės, tiesiog pelnai bus perkelti į kitas e, ne Europos Sąjungos šalis. 2014 metais taryba, Europos taryba pateikė tokias gairias, kaip kovoti su mm, mokesčių vengimu ir stengtis, kad visi mokėtų sažiningus mokesčius. Ir Buvo kalbama, kad reikia vengti agresyvaus mokesčių planavimo ir Europoje, ir visame pasaulyje. Manau, kad šiek tiek mąstymas keičiasi jau ir sostinėse. Aš manau, kad ir jūsų komitetas galėtų pasistengti dar toliau, eidamas šiuo keliu ir stengdamas didinti sostinėse samoningumą šiais klausimais. Ačiū. Représente... Ačiū. A, a, jūsų organizacijoje E, atstovauja ir mažas, ir, ir, ir visiškai smulkės įmonės, ir kaip minėjote, e, jūs negalite elgtis taip, kaip daug, didžiulės daugia nacionalinės kompanijos. Dėja, mums lieka nedaug laiko, suteiksiu galimybę kalbėtėms, pasakyti kalbėtėms, kurie paprašė žodžio, o paskui e, mūsų svečiams sakyti visų pirma Elisa Ferreira. Well, thank you very much. Because we have little time, I will not try to answer some of the. Ačiū labai. Turime nedaug e, laiko. Aš norėčiau gauti atsakymus į e, keletą klausimų. Taigi mano klausimai yra labai tiesus. Norėčiau kreiptis į pirmus du kalbėjusius svečius. Ar jūs turite profesionalų elgsenos e, kodeksą, ar yra tam tikros etikos taisyklės, kurios įpareigoja jūs laikytis tam tikros praktikos, jeigu taip, kokios taisyklės ar kodeksas tai būtų. Nes dažniausiai diskusijos e, susideltos yra į teisėtumo klausimą. Kitas dalykas. E, kaip jūs galėtumėte padėti mums, įstatymų e, rengėjams, siekiant patikslinti tam tikras savokas, kaip jūs galėtumėte patikslinti tam tikras praktikas, kaip pavyzdžiui, per nelik didelės vertės nekilnojamam turtui arba kitam turtui suteikimą arba kaip būtų galima patikslinti paskolų dalyką per nelik didelį licencijų mokesčio įvertinimą kaip būtų galima patikslinti tam tikrų perdavimų per didelį į, įvertinimą, kalbant apie veiklos deklaravimą ten, kur ji realiai nevykdoma kaip jūs visą tai žiūrite, ar tai yra įprastinė praktika, ar teisės aktai numato tokią galimybę. Ir trečias dalykas, kaip jūs galėtumėte, e, skaičiau jūsų e, biografiją, norėčiau sužinoti, e, kas yra jūsų bendradarbiai ir kiek iš jų anksčiau dirbo mokesčių surinkėjais arba viešojoje tarnyboje, kaip jūs apskaičiuojate savo tarnybų darbuotojų, darbuotojams mokamą atlyginimą, kaip jūs įvertinate tą vertę, kaip mažos ir vidutinio dydžio įmonės moka joms mokesčius ir kaip įmonės nedirbančios tarptautiniu mastu gal, galėtų pasinaudoti jūsų teikiamomis paslaugomis. Ir paskutinis klausimas, kokia yra jūsų nuomonė mokesčių rojaus klausimais, ar tai yra normalus būdas e, siekti konkurencingos veiklos. Perskaičiau jūsų parengtą dokumentą, kuris buvo paskelbtas 2014 m. gegužės mėnesį dėl mokesčių konsultantų prioritetų. Jūs nesiūlėte kažkokių drastiškų rekomendacijų, kurių mums reikėtų laikytis. Jūs kalbate apie CCCTB taikymą savanoriškų pagrindų. Kodėl? Jūs taip pat kalbate apie dvigubą apmokestinimą. Kodėlgi šiuo metu tam klausimu nėra nėra skiriama tiek daug dėmesio. Dėkodama, panas Mikael Toirer, pranešėjas. Ačiū Jums už Jūsų pasisakymus, labai svarbių e, dalykų iš, išsakėte, ypač kalbant apie e, konkurencingumą. Mūsų nuomonė šis klausimas turėtų būti labai, labai išsamei svarstomas. Aš norėčiau grįžti prie keleto e, punktų, kuriuos jūs, ponė Henkoller, išsakėte. Jūs minėjote, kad mums reikia radikalesnių sprendimų. Taip, jūsų organizacija yra pateikusi e, konkrečių pasiūlymų, gal jūs galėtumėte mums pasiūlyti konkrečių e, radikalių sprendimų. Antras dalykas - vieningas apmokestinimas ir aš kalbu apie konsoliduotą pelno mokesčio bazę. Kaip Jūs e, manote, ar būtų galima privalomai nustatyti e, tokią bazę ES ir kaip būtų galima paraginti visas tarptautinės įmonės laikytis e, tokios privalomos bazės. Kokiagi būtų įmonių reakcija? Ar jūs nemanote, kad daugelis įmonių paliktų uh, savo veiklą Europoje. Taip pat jūs kalbėjote šiek tiek apie licencijų apmokestinimą. Jos dažnai yra apmokestinamos Junktinėse valstijose, nei kad Europoje. Kai kurie specialistai mano, kad tokios taktikos Junktinės Amerikos valstijos laikosi todėl, kad surinktų neapmokestintas grinųjų pinigų srautų suma. Ar jūs galėtumėte pasakyti, kad ES šalis naudojasi tokiais sprendimais dėl mokesčių, netaikydamos mokesčių Europos tarptautiniams bendrovėms. tokiu būdu padėdamos joms konkurencinėje kovoje pasauliniu lygiu. Ir paskutinis mano klausimas visiems kalbėjusiems. Kaip Jūs manote, agresyvaus mokesčio planavimo įtraukimas į įmonių socialinę atsakomybę, kokia būtų Jūsų nuomonė šiuo klausimu? Ir ką Jūs manytumėte apie source taxation? Ar tai galėtų būti vienas iš galimų sprendimų? Dėkoju ponui pranešėjai. Ponas Niedermayer, EPP, frakcijos vardu. Ačiū. Aš stengsiuosi nekalbėti labai techniškai, užduosiu tik tai bendro pobūdžio klausimą. E, ir mažmenininkams, ir apskaitininkams. Kaip jūs žiūrite į EBPO BEPS iniciatyvą, kuri uh, gana atidžiai nagrinėjama mūsų ir komisijoje, ir čia parlamente. Ir kaip į tai žiūri firmos, kaip į tai žiūri apskaitininkai, kaip į tai žiūri mažmenininkai. Ir aš noriu paklausti, ar tiesa, kad ši iniciatyva galėtų būti patogi ir naudinga smulkioms įmonėms ir kad tai leistų šiek tiek e, geriau įvertinti jų mokestinį indėlį ir nebūtų labai palanku didelioms įmonėms ir joms tai reikštų šiek tiek didesnius mokesčius ir galbūt joms dabar, ar, ir, ar nemanote, kad skaidrumo didinimas ir jo išlaidos būtų didesnės negu nauda? Dėkoju toliau ponia Rėgnė ir socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkoju. Ačiū už prezentacijas. Man rūpi štai kas skirtingos administracinės praktikos, kai kalbama apie mokesnius sustarimus su dėlėms įmonėms, dėlėmis įmonėmis. Ar yra kokios nors rekomendacijos šitų visų skėtinių organizacijų, jūsų, sakysim, organizacijos, ar apskaitininkų, ar auditorių rekomendacijos tokioms įmonėms? Kaip tai praktiškai atrodo? Kitas dalykas, koks yra jūsų darbo pobūdis, atsižvelgiant į tai, kad finansų institucijose labai sumažėjo personalo. Ar jums lengviau pasirinkti darbuotojus negu anksčiau? Liza Ferrera uždavė panašų klausimą. Ar jūs tikrai renkatės asmenis e, iš tų darbuotojų, kurie neteko darbo finansų institucijose? Kitas klausimas, kuris man labai rūpi, ypač ponui Koller norėčiau jį užduoti. Jūs minėjote, kad reikia ES pas, patrauklios mokestinės sistemos, kad būtume konkurencingi. Taip, tai tiesa, bet mums reikia ir mokesčių pinigų, mums reikia tam, kad mes galėtume finansuoti švietimą, inovacijas, visą tai, dėl ko mes tampame konkurencingais. Tam reikia mokestinių pajamų. Na, dabar pakalbėkime apie sprendimus dėl mokesčių piliečiams labai svarbi yra mokestinio saugumo savoka. Kuo sudėtingesnė yra mokestinė sistema, tuo piliečiui yra sunkiau suvokti, tuo labiau jis tolsta nuo visos sistemos. Ar galima įsivaizduoti mokestinę sistemą, kuri būtų atviresnė, skaidresnė ir suprantamesnė piliečiams? Taip pat, ką Jūs manote apie ataskaitų tiekimą pagal šalis, tai irgi galėtų būti skaidrumo didinimo priemonė kuri užtikrintų skaidrumą ir aiškumą suvokimą piliečiams, suvokimą tos sistemos, kaip jį veikia. Ačiū. ICA, monsieur le vice-président. EKR frakcijos vardu, ponas Liukė, vicepirmininkas frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad aš labai liūdžiu dėl to, kad yra per daug mažai laiko jūsų atsakymams Jau pirmoje dalyje buvo aišku, kad mūsų klausimus atsakyti mūsų klausimams atsakyti neliks laiko, dabar viskas dar blogiau. Todėl aš norėčiau dar kartą paprašyti jūsų e, atsižvelgti į pirmininko prašymą atsakyti mums į klausimus ne tik dabar žodžiu, bet ir raštu vėliau. Klausimų buvo tikrai labai svarbių ir tikrai ne, ne, ne visus tos klausimus galima atsakyti ir tai nėra jūsų kaltė, tai yra labiau mūsų kaltė mes nesuplanavome atitinkamo laiko, tačiau būtumėm jums tikrai labai dėkingi, jeigu jūs neišsigastumėte to vargo ir atsakytumėte mums į klausimus raštu. Norėčiau užduoti faktinių klausimų kolegai iš mokesčių konsultantų asociacijos. Aš norėčiau sužinoti tokį praktinį jūsų darbo aspektą. Kaip dažnai savo darbe jums tenka susidurti su sprendimais dėl mokesčių, vadinamaisiais tax rulings? Žinoma, būtų labai svarbu sužinoti, kiek atvejų jūs nagrinėjate, procentais pavyzdžiui, ar tai yra labai svarbu e, jūsų darbe. Ir norėčiau sužinoti tą ne tik tai procentinę išraišką, bet ir ta prasme, kokiu mastu arba kokiais, kokiais skaičiais būtų galima įvardinti tuos uh, e, pinigus ir tas įmonės, kiek jų iš tikrųjų naudojasi tokiais sprendimais ko, ir kiek mokesčių tokiu būdu yra mokama ar nesumokama. Ar yra kokių nors įmonių grupių, kurios dažniau naudojasi sprendimais ar ne? Ar tikrai dažniausiai tai yra didžiosios įmonės, ar vidutinės įmonės rečiau su tuo susiduria, ar tai yra dažniausia tarptautinės įmonės, ar labiau vid, kažkokios nacionalinės, vienos šalies viduje veikiančios įmonės ir taip toliau. Būtų, žodžiu, labai įdomu sužinoti. Kitas dalykas, ar jūs praktikoje e, esate susidūrę ir ar galite maždaug įvardinti, kaip dažnai įmonės mėgina savo iniciatyvą pasinaudoti e, mokestinėmis lengvatomis, kurios nėra morališkai labai švarios ar skaidrios. Sakykime, ar įmonės dažnai jūsų prašo sumažinti mokestinę naštą kiek įmanoma, nesižvelgiant į tai, ar tai moralu, ar tai jau net šiek tiek prasilenkia su teisė. Kiek įmonių savo iniciatyva jūsų prašo tai padaryti? O galbūt ateina įmonės ir sako, kad mūsų nu, konkurencinė aplinka pasidarė nepakeliama kitos įmonės tuo naudojasi ir aš taip pat būsiu priverstas tuo naudotis, kitaip, nes kitaip aš nebeatlaikysiu konkurencinio spaudimo. Dar vienas dalykas. Kartais galbūt tai nėra pačių įmonių iniciatyva, o, tačiau joms pasinaudoti tokiais sprendimais pasiūlo tam tikros šalies mokesčių inspekcija ir tada įmonės kreipiasi į jūs ir sakydamos pasakykite, ar šitas pasiūlymas tikrai patrauklus, ar, jis, ar mums verta to imtis. Na ir paskutinis klausimas. Jūs kaip mokesčių konsultantai, kaip dažnai susidurėte tiesiogiai su mokesčių inspekcijomis šalyse? Jūs nebejotinai turite išnagrinėti ir šalių įstatymus susijusius su mokesčiais, bet jums nebejotinai tenka susidurti ir su konkrečiais mokesčių inspektoriais šalyse. Todėl noriu paklausti, kiek jūs ten turite veiksmų laisvės, kokios erdvės jūs turite, kaip jūs kalbate apie tai, ar yra tam tikra diskrecijos riba, kiek jūs galite pasinaudoti jų konsultacijomis ar jums siūlo pasinaudoti tokiamis konsultacijomis mokesčių inspekcijos ir panašiai? Ačiū. E, Ačiū, mėly kolegos. Pane Marisa Matijas, e, frakcijos vicepirmininkė, guoja frakcijos vardu. Ačiū. Aš savo klausimus adresuoju ponui Kolė, Kolė ir ponui Butilis Saft. Mano klausimai labai konkretus ir kad išvengčiau uh, E, Na, pagėdaučiau, kad išvengtume nesusipratimų ir pagėdaučiau konkrečių atsakymų. Visų pirma, noriu paklausti, kur jūs vykdote savo ekonominę veiklą. Ar offshore'inėje erdvėje, kurioje jūsų klientas deklaruoja savo ap apmokestinamą pelną, ar toje šalyje, kur jūs gyvenate. Kitaip sakant, ar gali tai būti, kad įmonės kuri vyk, įmonė, kuri vykdo savo veiklą, kom, ekonominę veiklą konkrečioje šalyje, pavyzdžiui, Portugalijoje, e, kur e, vis dėlto moka mokesčius užsienio jurisdikcijoje, o ne toje šalyje, kurioje vykdoma pagrindinė jos ekonominė veikla. Antras klausimas, ką manote apie savo etinę atsako, atsakomybę, išnaudojant, kalbant apie neetišką mokesinės naštos padalymą. Ar jūs manote, kad teisinga e, per, perkelti perteklinę mokesnę naštą ant mokesčių mokėtojų pečių tam, kad būtų iš principo subsidijuojama jūsų veikla arba tos įmonės, kurią jūs teikiate konsultacijas veikla? Ar savo organizacijos gairėse ka, ka, tikriausiai kalbate apie etikos aspektus, pavyzdžiui, ponia Kolerį. Jūs teigiate, kad siekite tokių, puoselėti tokias vertybės kaip savarank, savarankiškas ne, nepriklausomumas, o ponia Butilis Saft, kalbėdamas Europos apskaitininkų federacijos vardu, teigiate, kad jūs siekiate sažiningumo, nepriklausomumo. Uh, nepriklausomo vertinimo. Noriu paklausti, kaip tai atsiliepia jūsų veiklai? Jūs teikiate paslaugas turtingiams klientams, kurie nemoka savo mokesčių toje mm, erdvėje, kurioje vykdoma jų ekonominė veikla ir kaip tai atitinka jūsų puoselėjimas vertybės, kaip atsitinka tais atvejais, kai to, na, iškyla vertybių konfliktas. Kaip Jūs vertinate tai, kad Jūsų federacijų nariai teikia konsultacijas daugia milijoniniam bendrovėm, e, kad šios galėtų išvengti mokesčių, e, kai tuo tarpu tos mokesčius moka mokesčių mokėtojai mažos ir vidutinės įmonės. Kaip tai atitinka Jūsų Elgesio kodekse deklaruojamas pamatinės vertybės? Ačiū, mėly kolegos. Tikrai neblogas klausimas apie vertybės. Ir dabar to viską sužinosime, bet nenoriu išbėgti įvykiams už akių. Iš tikrųjų, įstatymų sudėtingumas yra e, neligybės ir amoralumo šaltinis ir iš tikrųjų problemas lypi veikiau požiūryje. Įstatymus rengiame mes. Na, Europos parlamentas e, nekuria mokesčių įstatymų, bet mes esame išrinkti Europos žmonių ir mes suprantame, su kokiais iššūkiais visą tai susiję. Žaliųjų frakcijos vardu e, galingasis frakcijos prezidentas ponas Lambert Na, gal netoks galingas, bet aš visiškai pritariu jūsų išsakytai minčiai apie įstatymo, įstatymo sudėtingumo poveikį. Dabar tarys į Olandų kalbą, sako kalbėtojas. Ne, bet gal geriau grįšiu prie Šekspyro kalbos. viena e, sėkmingiausių mokesčių rojų vietų. Ir tai yra vieta, kur, kur, kur vyksta intensyvi prekyba, bet noriu kalbėti tiesiai šviesiai. Pone Koleri, na, galbūt dėl to, kad aš esu paprastas žmogus, aš tikrai. E, įsiuntukai mane bando palaikyti idiotų, jūs tai padar, o jūs tai padarėte tris kartus. Visų pirma, kuomet sakėte, kad neatstovaujate kad jūs neatstovaujate mokesčių vengėjų pramonės. Ar jūs norite, kad patikėtumėme, jog jūs siekiate užtikrinti, kad jūsų klientai sumokėtų jiems priklausančią sąžiningą mokesčių dalį Ar jūs teikite tokias konsultacijas savo klientams, kad šie e, mokėtų mokesčius pagal maksimalę mokesčio, mokesčio, pagal maksimalų mokesčio tarifą? Juk jūsų darbas užtikrinti, kad jūsų kliento mokesčiai būtų, kiek mokami mokesčiai būtų, kiek įmanoma mažesni. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Jūs bandėte apkvailinti ne tik mus, bet ir visus Europos piliečius. Jūs juos uh, pri, prilyginote idiotams, nes akcentavote, kad ataskaitos teikiamas apie konkrečias šalis nieko gero neduos. Noriu pasakyti, kad aš buvau vienas iš tų, kurie siekė užtikrinti, kad tas reikalavimas nuo sausio pirmosios būtų taikomas bankams. Sakėte, kad nereikia žmonių apkrauti informaciją ir bet kokiu atveju piliečiai per piliečiams bus pasidėtinga suvokti visą tai. Jūs tai sakėte. Uh, tarsi piliečiai negalėtų suvokti, kad 1,16 procentų dydžio e, mokesčių tarifas nėra priimtinas. Noriu e, labai nuolankiai paprašyti jūsų palikti tuos klausimus spręsti mokesčių, žinau, įstatymų rengėjams ir taip pat piliečiams pas, pas, palik, pasilikti, apsispręsti, ką jie geba, e, suvokti ir analizuoti ir ko ne. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. E, trečias aspektas, kuomet trečias atvejis, kuomet jūs bandėte mus atpailinti, buvo tas momentas, kai jūs pasakėte, kad jūs kalbate kaip, kaip ekspertas, ne kaip politinis patarėjas. Na, o kas kitomet jūs esate, ponia Koleri? Jūs sakėte, kad po penkerių metų metu darbo kaip e, mokesčių e, inspektorius Olandijos mokesčių inspekcijoje. Jūs perėjote į kitą barikadų pusę, pradėjote dirbti e, privačiame sektoriuje ir jums prireikė vos penkerių metų, kad atsidurtumėte dėl Latent ir Tuš įmonės valdyboje. Viskas labai, faktais kalba, kalba patys už save prisijungusių prie frakcijų parlamento narių vardu ponas Marozik. Ponios ir ponai, labai intensyviai kalbame apie smulkmenas, bet užmirštame kai kuriuos esminius, principinius dalykus. Mokesčių sistema yra viena iš mūsų ekonomikos elementų ekonomikos sistema, ekonomika veikia konkurencijos sąlygomis ir galimybės konkuruoti sąlygomis. Mes Lenkijoje dar gerai atsimenam, ką reiškia centralizuota ekonomika, centralizuotas ekonomikos valdymas. Žinom, kad tai prieštarauja pačiai ekonomikos esmiai. Konkurencija yra numarinama, kai viskas valdoma iš centro, viską daro valstybė, bet kokią ekonominę veiklą reglamentuoja valstybė. Tuo tarpu ekonomikoje įmonės viena su kita konkuruoja, lygiai taip kaip viena su kita konkuruoja valstybės, turėdamos skirtingas mokestinės sistemas. Mes dabar galime ieškoti atsakymų į klausimus, ar galime palyginti vienos ir kitos valstybės mokestinės sistemas, kokia valstybė pasirinko geresnę mokestinę sistemą, kurios valstybės sprendimas yra patogiausias. Išsirinkę tokią efektyviausią, pačią geriausią, naudingiausią sistemą galėtume pritaikyti ją ir kitur ir galėtume įvertinti, kad kitoje valstybėje, sakykime, sistema veikia praščiau. Jeigu mes unifikuotume visos ES sistemas, tai sužlugdytume natūralų konkurencinį mechanizmą. Ir tikrai nepadėtume susiformuoti sveikai mokesčių politikai. Konkurencija naudinga geriausiems, naudingiausiems, iškelia geriausius, naudingiausius. O ir, ir jeigu pritaikysime šią taisyklę atvirkščiai, tai konkurencijos nebuvimas nepasitarnauja tiems, kurie efektyviausiai dirba ir yra naudingiausi. Jeigu galvosime ekonomiškai, tai turėsime remti visas tas priemonės, kurios didina, skatina konkurenciją. Taigi turi būti pasiūlymų pluralizmas ir pluralistinėje sistemoje vienas pasiūlymas turi konkuruoti su kitu pasiūlymu. Juk ne ES renka mokesčius, tą daro nacionalinės vyriausybės, nacionalinės valstybės. Taigi nėra jokio pagrindo ES kištis į valstybių narių kompetencijas. Kiekviena šalis turi savo tradicijas, vietinius sprendimus, jie yra išauginti toje šalyje ir atitinka jos poreikius. Kiekviena įmonė, nepamirškime, mokėdama mokesčius, patiria išlaidas. Ir natūralu, kad bet kuri įmonė stengiasi savo išlaidas maksimaliai sumažinti. Čia nieko nėra keisto. tą daro visas įmonės, jos stengiasi visuomet tą padaryti ir čia nieko blogo nėra. Tai reiškia, kad produktai atpinga ir iš to naudos turi vartotojas. Mes galime už tą patį nusipirkti daugiau. Tokia ir yra ekonominės veiklos prasmė ir tikslas. Tai galbūt jūs manote, kad būtų geriau atsisakyti mokestinės sistemos harmonizavimo. Galbūt geriau pagalvoti apie ekonominio efektyvumo, įmonių ekonominio efektyvumo didinimą. Dėkoju. Jau Tomas man EPP vardu. Pirmininkė, jau ne vieną kartą buvo kalbėta apie tai, kad visuomenė labai nori iš mūsų kažkokių rezultatų. Europos parlamentas, Ekon komitetas praeitais metais priemė ne vieną pranešimą apie mokesčių rojus labai daug lyrikos, nes ten visko pripasakojom ir prigėdojom, bet valstybės narės nesėmė jokių veiksmų. Labai svarbu, kad šita tema būtų išviešinta. Net būtų išviešinta ne kaip nors brutaliai, bet labai kvalifikuotai, kokybiškai. Ir šiame specialiajame komitete mes turime pasakyti štai ką. Mes turime įsitikinti, kad tie dalykai, kurie buvo paskelbti įvairiose studijose, iš tikrųjų yra tiesa. Aš dirbau ir specialiajame krizės e, sprendimų komitete ir kalbėjome tenais. Buvome pasikvietę ir visokių menedžerių, nekilnojamo turto menedžerių ir, ir vadybininkų ir panašiai. Ir jie mums visi sakė, kad na, jeigu jūs mums suteiks, nesuteiksite gerų sąlygų, mes išsikraustysime į Hongkongą, Singapūrą ar dar kur nors. Alen Lemasu pasakė, kad reikia skaidrumo tarp valstybių narių. Sutinku, tai yra vienas iš svarbiausių ir pirmųjų žygių. Bet reikia skaidrumo ir tarp atskirų ekonomikos veikėjų. Todėl klausimas, ar jūs matote, kad būtų įmanoma įveikti, įvesti tokią privalomą ataskaitų teikimą ir padidinti įmonių socialinę atsakomybę, kad jos paskelbtų, kokioje šalyje, kiek ji uždirba ir kiek sumoka mokesčių toje šalyje. Galbūt tai netitinka jūsų pozicijos na, jūsų kolega iš Olandijos nenori užduoti jums klausimų, bet aš esu jūsų kaimynas iš Vokietijos, taigi aš užduosiu jums klausimą. Jūs žinote, kad mokesčių konsultantai turi nutilėti tam tikrą informaciją, nes ji yra konfidenciali, jie negali ją dalintis. Taigi, kaip manote, kiek skaidrumo čia savo galime leisti? jeigu dabar po pusės metų mūsų darbas neturės konkrečiaus rezultato, tai mes pratęsime savo kadenciją, bet žmonės, pasižiūrėkime į tai realiai, žmonės, piliečiai laukia rezultato, konkretaus rezultato iš mūsų. Ačiū. Ačiū, kolegos. Mm, dabar turime apsispręsti, kaip toliau dirbsime. Anelys Dot socialistų frakcijos vardu, kuri draugė su ponu Diermariu yra pranešėja dėl rekomendacijų, kuriuos, kurias parengs ekonomikos komitetas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems šiandienos kalbėtojams. Turiu keletą klausimų. Pasistengsiu kalbėti kiek įmanoma glaušiau. Mačiau, kad kalbėtojai e, linktelėjo, kad sutikdami, kad jie galės patikti atsakymus raštu, jei nebeliks laiko atsakyti juos. Mano pirmasis klausimas skirtas dviems pirmiesiams kalbėtėms. Dar kartą dėkuoju Jums už Jūsų pasisakymus, ponė Koler. Jūs sakėte, kad Jūs esate pasirengęs suteikti mums informacijos po šio susitikimo. Per pirmąjį mūsų renginio, e, e, per pirmąją mūsų renginio dalį mes kalbėjome, mes girdėjome profsąjungo atstovų pasisakymų apie tai, kaip e, atsiliepė padėčiai Europos šalise sprendimas panaikinti daugelį postų viešajame sektoriuje ir kaip tai atsiliepia Uh, toms tarnyboms, kurios kovoja su mokesčių vengimu. Aš su ponu Lambertu sutariu dėl daugybės dalykų, tačiau mane nustebintų žinia, kad e, dėl liuks lygs skandalo e, buvo. Tai, tai susijęs su žmonių atleidinėjimu. Mano tėtis buvo apskaitininkas ir jis pats tikrai mokėjo jam priklausančius mokesčius. Ka, kaip jūs būtų tikrai naudinga, jeigu jūs plačiau vertintumėte agresyvų mokesčių planavimą ir būtų tikrai naudinga, jeigu jūs pateik, pasakytumėte, kiek žmonių, kiek, kiek jūsų klientų siekia taip planuoti savo mokesčius. E, e tikriausiai ir be abejo nesivyksta konkurencija tarp didesnių ir mažių, mažesnių valstybių. Ir manau, kad e, mes nežinome tikrosios reikalų padėties, todėl informacija apie tai būtų tikrai labai naudinga. E, Dar vienas dalykas, kurį minėjo daugelis kalbėtojų. E, aš galbūt kažko nesuprantu, bet aš nesuprantu štai ko. Kaip įmanoma taip viešai, taip įmoniai steigti informaciją tik apie vieną savo veiklos segmentą, bet ne apie kitus. Juk e, visa skaidri informacija yra reikalinga investuotams, kad jie priimtų reikalingus sprendimus ir kad būtų veiksmingai paskirstamas kapitalas. Daugelis pasigirda vis daugiau balsų teigiančių, kad reikia įvesti prievalę įmonėms atsiskaityti apie tai, kiek jos moka mokesčių kiekvienoje šalyje. Ir, e, Taip pat noriu paminėti PricewaterhouseCoopers paskelbtą ataskaitą apie tai, kiek e, potencialiai kiek naudinga investuotams tokia informacija būtų. Todėl, man atrodo, keistas teiginys, kad to, tai toks e, reikalavimas įmonėms atskleisti kiekvienai šaliai mokamus mokesčius nebūtų naudingas. Antras dalykas, e, ar tikrai įmon, a, įmonės, kurios veikia skaidriai, nenukentėjo e, konkurencinėje kovoje, pavyzdžiui, Statoil įmonė arba Telefonika, jos teikia informaciją apie tai, kiek moka mokesčių kiekvienoje šalyje. Man atrodo, kad čia yra nesusipra... šis klausimas ar nesusipratimo dalykas ir noriu dar pratesti pono Turerio pastabas, o EBP atstovai atėjo susitikti su mumis, teigia, kad visą tai susijęs su politinė valia, e, politiniu ES apsisprendimu, kiek toli ji nori nueiti reikalaudama atsisk... E, ataskaitų skleidimo. Mokesčių rojai. Kalbant apie mokesčių rojus, kalbame apie jurisdikcijas, kurios visiškai kai kuriais atvejais neapmokestina pelno. Diena iš jų yra ta, ta vieta, iš kurią aš atstovauju, pietričio Anglijoje. Tai ir iš tikrųjų tuos klausimus reiktų spręsti politiniu lygmeniu. Galbūt jūs turite minčių, kokių veiksmų reikėtų imtis. Ir čia kreipiuosi į paskutinį kalbėtoją. Galbūt verslas, ypač verslas, kuris nukenčia nuo nesažininkos konkurencijos, galėtų garsiau kalbėti apie savo padėtį. Ačiū, Anelyv. Dabar žodis mūsų svečiams. Deja, turime mažai laiko. Siūlyčiau jums štai ką. Kaip jau padarėme su pirmos diskusijos dalyviais. Papildomą informaciją jūs galbūt suteiksite raštu Ta, ta pati, tai čia kreipiuosi ir pirmosios e, mūsų dalies dalyvius. Galbūt galėtumėte susitarti, kokius atsakymus pateiksite. Ir noriu pasakyti, kad mm, veikiausiai, kai užbaigsime savo darbą, mes bandysime dar kartą užmėgsti kontaktą su jumis, paprašysime daugiau detalios informacijos. E, E, papildomos informacijos, e, kuri, kuri mums bus reikalinga. Prašyčiau visų kalbėtojų atsakyti, kalbant net daugiau nei tris minutės. Ponas Keller. Ačiū. Per tris minutės e, atsakyti visus šiuos klausimus. To, um pick up some... Kalbėsiu angliškai ir pabandysiu atsakyti į keletą e, dažniausiai mums pateikiančių klausimų. Vienas svarbus dalykas, kuris mums e, mūsų profesijoje kelia e, tam tikrų problemų, yra tinkamas mokesčio dydis. Mes visuomet kalbame apie tinkamą mokesčio dydį. Ir jeigu jis nėra pagrystas įstatymu, tai mes negalime to net ir komentuoti, koks yra tinkamas mokesčio dydis, jeigu jis nėra nu, apibrėžtas įstatymę. Tai gali skambėti kaip pasiteisinimas. Ir kolega uždavęs klausimą sėdėjęs prieš mane paliko posėdžio salę. Tačiau tai nėra pasiteisinimas. Jeigu tai nėra numatyta įstatymę, kaip mes galime teikti konsultacijas apie tinkamą mokesčio dydį. Kalbant apie etinius dalykus ir apie tai, kaip etinės normos vystėsi pastarojų metu, yra tokios. Mes samdome darbuotojus iš pajamų sektoriaus ir tokios organizacijos Europoje kaip mūsų E, skiriasi nuo panašaus tipo organizacijų kitose šalise. Pavyzdžiui, e, Niderlanduose, nenorėčiau dabar e, to akcentuoti, situacija gan stipriai pasikeitė. Dabar dažnai žmonės į mokesčių sritį ateina iš pramonės srities. Anksčiau buvo visai kitaip. Mokesčių konsultantai, bendrai tariant, norėtų, kad būtų pakankamai mokesčių administratorių ir gerų administratorių. Mes norime bendradarbiauti. Mes turime kartu dirbti, kad mokesčių sistema veiktų ir jeigu kolegos neturi pakankamai išteklių, tai nieko gero neduos nei mokesčių konsultantams, nei ir verslui. Norėčiau tą pabrėžti. Klientai kreipiasi į Jūs ir norėdami sumokėti mažiausiai įmanomą mokesčių. Taip, taip ir buvo iki tam tikro laiko, bet dabar situacija yra kitokia. Iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad situacija yra kitokia. Jau prieš dešimt metų situacija ėmė keistis įmonių vadovai atsakingi už mokesčius net teikdavo, kad mūsų mokamas mokestis yra pernelik mažas. Taigi jau tuo metu buvo keltas tvarumo klausimas. Taigi e, padėtis kinta ir mes teikiame klientams tokias paslaugas, kurių jie reikalauja. Žinoma, mes esame apriboti e, yra tam tikri mūsų veiklos standartai, mes esame Europinė organizacija ir mūsų nariai priklauso nacionalinėms organizacijoms, mes turime laikytis ir bendrų standartų bei nacionalinių taisyklių. Ir yra daugelis lenkščių, kuriuos reikia peržengti. Vienas yra įstatymai žinoma, bet to reikia atsižvelgti į individualius asmenys, į įmonėms teikiamus reikalavimus ir daugelį kitų nuostatų. Kai kurie nenori dirbti vienai ar kitai pramonės e, šakai ir tai yra gerai. Etiniai standartai yra skirtingi, jie skiriasi valstybėse narėse ir skirtingi standartai yra taikomi ir atskiriems indi, individams. Kitas klausimas buvo susijęs su radikaliais sprendimais. Jūs, kolega, sakėte, kad kalbame mes apie tai, kad reikia sprendimų, bet tų konkrečių sprendimų kaip ir nėra. Mes prie to dirbame. Radikalus sprendimai yra gan paprasti. Būtų galima imti patį radikaliausią sprendimą, panaikinti, pavyzdžiui, įmonių pelno mokestį. Ir jis būtų paprasčiausias. Nežinau, kaip į tai reaguotų visuomenė. Tai nėra mūsų kaip mokesčių konsultantų interesas. Daugelis iš mūsų dirbame pelno mokesčių e, srityje ir dažnai šis mokestis yra pervertinamas. Išlaidos susijusios su šio mokesčio mokėjimu yra didžiulės, mokesčių konsultantai E, turi daug darbo ir mes norime, kad sistema pasikeistų. E, globalioje ekonomikoje, atvirame pasaulyje neįmanoma nuspręsti, kur sukūriama ta vertė ir kurioje vietoje reikia rinkti mokestį. Nuomonės yra įvairios. Vieni sako, kad apmokestinti reikia e, parduodamą produktą, e, kiti laikosi kitokių nuomonių. Teisinės e, juridiniai asmenys turi savo nuomonę. Jeigu mes apmokestiname tuos asmenis, mes apmokestiname tik tarpininkus, nes pelno susilaukia akcininkai ir kitos suinteresuotos įmonės šalis. Jeigu įmonė moka didesnį e, pelno mokestį, ar tai paliečia įmonės mokamą atlyginimo dydį, žinoma, būtų galima ir apie tai kalbėti. Ar pirmininkė norite, kad aš e, nutraukčiau savo pasisakymą? Jūsų paskutinė pastaba yra svarbi. Jeigu ponas Filip Lambert e, būtų čia, jis jums padėkotų, nes e, įmonių e, pelno mokesčio skirtumų išnykimas tikriausiai reikštų, kad jūsų profesijos atstovų nebereikėtų. Tačiau jeigu mes šiandien iš niekur įvestume e, mokesčio bazę 21 amžiuje, mm, mes nubrauktume visą tą paveldą šioje, šiame sektoriuje, kuris buvo kuriamas šimtą metų. Tai yra esminė problema mums. Dėja, negaliu jums suteikti galimybės kalbėti toliau. Dabar jūsų kaimynų iš dešinės. Dar tais minutės ir po to baigsime. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad aš suskaičiavau 52 klausimus. Net nežinau, ar galėčiau juos visus atsakyti raštu, bet pabandysiu. Ir, na, galiu bandyti ne tik raštu atsakyti, bet mes esame pasirengę ir susitikti akis į akį, nes kai kurios iš tų klausimų reikia apsvar, apsvarsyti, esu pasirengęs e, skirti tam laiko. Iš tų 52 klausimų, kuriuos bandė, kuriuos bandė atsakyti ir mano kolega, atsakysiu į vieną lengvesnį ir vieną sunkesnį. Etikos kodeksų klausimas yra lengvas. Į jį iš dalies atsakyta, bet noriu šią progą su pasididžiavimu pasakyti, kad apskaitininko profesija yra vienintelė, kurioje egzistuoja pasaulinis e, etikos kodeksas, kurį parengė Tarptautinė federacija. E, mes teikiame konsultacijas e, nacionalinėms institucijoms ir raginame valstybės patvirtinti šį kodeksą. bet taip pat norėčiau pabrėžti, kad ir didelės ir mažos įmonės yra atnaujina, modernizuoja savo įmonių elgesio kodeksus. Tai reiškia, kad situacija keičiasi ir būtent tai turėjau omenyje, kai sakiau, kad tai, kas buvo priimtina vakar, negali būti vertinama šiandienos vertybių kontekste. Mes turime skatinti paskatinti tuos vykstančius pokyčius dar labiau. Taip pat apgailestauju, kad čia nėra pono Lambert. Aš kalbėjau apie e, perteklinę informaciją. Aš nenorėjau sakyti, kad reikia atsisakyti reikalavimo teikti ataskaitą apie kiekvieną šalį. Ne, bet aš manau, kad reikia kai ką padaryti visų pirma. Ir Tai labai iškalbingai apibendrinote jūs, ponė pirmininkė. Būtina supaprastinti tuos įstatymus, kuriuos kūrėme. Ir kai supaprastinsime juos, turėsime siekti įvesti Europoje bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę. Ir tuomet turėsite naudingą informaciją kurią galima, kuri yra palyginam, palyginama. Tuo tarpu dabar bandoma palyginti visiškai nepalyginamus dalykus. Noriu pritarti profsąjungo atstovui e, išsakytoms mintims. Visa ta informacija, kuri yra prieinama, turi būti analizuojama. Tai šiek tiek panašu į tą informaciją, kurią teikėsi teroristinių kėslų turintys asmenys. Jei niekas negali tos informacijos išanalizuoti, ji nenaudinga. Taigi reikia, reikalingi tą mokantis daryti žmonės ir technologijos. Komentuodamas mokesčių rojus noriu pasakyti štai ką. Galbūt vietoj to, kad kalbėtume apie mokestinius rojus, pan, turėtume panalizuoti žalingus mokestinius režimus. Egzistuoja zonų, kurioje e, įmonės atleidžiamas nuo mokesčių tačiau jos egzistuoja kitų valstybių sąskaita. Todėl manau, kad reiktų vengti ieškoti atpirkimo ožių ir nebandyti apkaltinti vienos šalies ar konkrečios profesijos atstovų. Taip niekur nenueisime. Manau, kad reiktų elgtis pragmatiškiau ir visų pirma pažvelgti į tas šalis, kurios Na, nors ir, ir, ir skelbiasi esančios labai dorybingos, bet vis dėlto taiko tokias sistemas, kurios yra žalingos jų kaiminėms. Ačiū. Ir vėlgi norėčiau išskirti paskutinę jūsų mintį. Kalbant apie tuos mokesčių sprendimus, e, kelios šalis nuolatos minimos, minimos ir kaltinamos, nes jos visada kaip nors prasižengė šioje srityje. Bet mes e, ve, rengsime, rengiant tyrimą, 28 valstybių tyrimą tikriausiai paaiškėtų, kad yra tokių nedidelių e, palankių teritorijų kiekvienoje valstybėje narėje. Ar iš tikrųjų reikėtų suvienodinti pelno mokesčio bazę ir konkurencija turėtų vykti mokesčio tarifo pagrindu, o ne dėl mokesčio bazės. Ir galiausiai ponas Radibatienį. Thank you. Um, in terms of solutions, uh, I would say uh, it's not necessary. Ačiū. Kiekvieno mokesčio atskirai vertinti nereikia. Yra vienas pasiūlymas, kuris Čekijoje netrukus bus paskelbtas ir jis susijęs su skaidrumu, su pinigų plovimo vengimu. Tame pasiūlyme yra nustatytos tokios priemonės, kaip, pavyzdžiui, sąlygos skaidriai valdyti viešuosius finansus, viešųjų pirkimų mm, klausimus. Ir tada, norint dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, reikės atskleisti visą korporacijos struktūrą ir mokestinius įsipareigojimus. Taigi tokia galėtų būti išeitis mokesčių suvienodinimas. Na, aš manau, kad šalis yra paskelbusios savo mokesčius visas ataskaitose, savo mokesčių tarifus, taigi mokesčių tarifų skelbimas savaime nėra problema. Tarptautinių korporacijų ir nacionalinių įmonių santykis, aš minėjau savo pranešime, kad dauguma įmonių stengiasi skaidriai mokėti mokesčius ir nemanau, kad tai galėtų keistis ateityje. Kitas dalykas, kodėl kai kurioms šalims stengiamasi, kai kurioms įmonėms stengiamasi suteikti ypatingas mokesnės sąlygas. Na, E, tai susiję ir su vartojimo kainomis ir požiūrį vartotoje. Ačiū, matau, kad visi. Dėkoju visiems kalbėtams ir apgailestauju, kad neturėjau galimybės suteikti galimybės visiems atsakyti į, į visus klausimus, bet raginu jūs pas, atsiųsti savo atsakymus raštu ir aš tikiuosi, kad mes turėsime progos susitikti darbinėje aplinkoje. Mes jau baigėme savo darbą pagal darbo atvarkę ir kolegos noriu priminti, kad mūsų, kitas mūsų posėdis vyks e, gegužės penktąją. Jis vyks visą dieną. Iš ryto numatyti klausimai dalyvaujant komisijos nariai Verštager, atsakingai už konkurenciją, bei taip pat e, Elgesio kodekso grupės pirmininkas turėtų ateiti Taip pat esame numatę popietę nuo 15 iki 18.30 skirti e, ki, ki, susitikimams su kitais atstovais ir taip pat vyks pirmieji aptarimai mūsų komitete. Ačiū visiems, posėdis baigiamas. Ir nar, tie kurie nedalyvauja koordinatorių posėdėje, gali išeiti iš salės ir už kelių minučių prasidės koordinatorių posėdis, dalyvaujant biurui bei pranešėjams. Posėdis baigtas.